So, uh, dear colleagues, welcome again to the last bit. Kolegos, sveiki atvykę į mūsų aplinkos komiteto paskutinę posėdžio dalį. Ketvirtadienį po pietų, kai kurie atrodo yra per daug išsekę, kad galėtų dalyvauti posėdėje, nepaisant to, mūsų darbo tvarkė yra vienas įdomus klausimas ir Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti mūsų komitete profesorių Zelkę. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Taip pat man matome buvusi parlamento narį Tomą Svencerį, Spencerį, kuris buvo anksčiau užsienio reikalų komiteto pirmininkas 90-metyje praktiškai buvo devintojo dešimtmečio Elmaris Brokas. Taigi jūs taip pat sveikiname šiame parlamente. Pasikvietėme profesorių Dur, Durvodą Zelkę, kad aptartume su juo ir pasikeistume nuomonėmis dėl Monrealio protokolo nuostatų įgyvendinimą aplinkos apsaugos protokolo. Visą laiką kalbame apie Kyoto protokolą, antrąjį Kyoto protokolą. Vakar pas mus lankėsi Meksikos užsienio reikalų ministrė ponė Spinozo, jinai yra COP16 pirmininkė, jai buvo užduotas klausimas apie Kyoto 2 protokolą arba antrąjį Kyoto protokolą. Ir buvo pamiršta paminėti, kad prieš Kyoto protokolą buvo patvirtintas Mon Monrealio protokolas, kuris prasprūdo e, pro mūsų akis, koks buvo skirtas sumažinti e, klimatą keičiančių dujų kiekiai. Ir po šios valandos keitimosi nuomonėmis, manau, kad galėsime daugiau informacijos teikti apie Monrealio protokolo profesorius Zelkė yra valdymo ir tvaraus vystimos instituto, kuris veikia Vašingtonė ir Ženevoje įkūrėjas ir prezidentas ir jis yra tarptautinio e, aplinkos apsaugos nuostatų e, atitikimo ir gyvendinimo tinklo vadovas e, profesoriaus biografija yra išdalinta mūsų nariams, taigi neminėsiu kitų jo biografijos faktų. Prašyčiau jūsų pradėti savo pranešimą, pasisakymą ir manau, kad kolegos komiteto nariai per šią valandą užduos jums pakankamai klausimų ir galėsime aptarti Monrealio protokolo teikiamas galimybės ir potencialą. Prašau, jums žodis. First, uh, talked about this uh, back in July. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai malu grįžti pas Jūs. Paskutinį sykį buvome susitikę Liepos mėnesį ir tikrai labai manu, man malonu grįžti į Briselį, nes tam, kas praleidžia pusę gyvenimo Vašingtono, uh, Deici, tai man labai malonu atvykti čia, nes kalbame apie klimato kaitą, esame nusteikę optimistiškai, esame pasirengę nuveikti net ir daugiau, taigi dėkoju. Tikrai visuomet baisi malonu pas jūs atvykti. Taigi šiandieną norėčiau pradėti nuo to, jog priminsiu kad klimato kaitos problema tampa vis sudėtingiau spręsti, atsižvelgiant į tai, kas vyksta Japonijoje, tie tragiški įvykiai. Na ir, ir bus peržiūrėta branduolinė energetika, daug kur ji bus e, nutraukiama. Na ir Kinija yra įsipareigojusi peržiūrėti branduolinės energetikos saugos aspektus, ES lygiai tą patį darys, taigi tikriausiai balansas pasikeis. Kai aš buvau jaunas mo, e, teisininkas JAV, aš dirbau teisingumo departamente ir turėjau ištirti tris nelaimingus atsitikimus. Turėjau ištirti Free Mile Island katastrofą. Ir, ir tikiuosi, e, tikiuosi, kad Japonija, aišku, katastrofos pasakavės yra didelės ir tikiuosi, kad nebus tokios skaudžios, kaip galima baimintis. Nors vėlgi kita vertus, klimato kaitos klausimas tai gilėja, problematika didėja. Ir galbūt e, klimatas nėra toks stabilus, kaip mes tikimės ir norime tikėti. Taigi kas atsitiks, jeigu klimato kaitos poveikia matysime įvairiose pasaulio vietose. Vienur bus sausros, kitur tuo pačiu metu vyks potviniai, tirps e, lietkalniai, lediniai. Taigi stichinės jėgos darys daug didesnį poveikį, pasiekmes bus gilesnės negu kad įsivaizdavome. Taigi, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į Pakistaną, į Rusiją, kas ten vyko Australijoje. Ir atrodo, kad ir visame pasaulyje vis plačiau suvokiame, kokių poveik, pasiekmių gali turėti klimato kaita, nes kuo mes ilgiau teršime, tuo bus sudėtingiau tą taršą mažinti. Ir tuo. Ir jeigu mes pralaimėsime, jei, ką mes dabar darome, kaip tik mes pralaimime, tai mes ir toliau uh, į atmosferą išleisime CO2. Mm. Taigi tuo met tos pasakymės tuo met taps nebevaldomos, kurios ir tas atšilimas taps užburtų ratų, kuris pats save um, maitins. Na, rengiant su Mario Malino iš Meksiko dokumentą, uh, tai jis gavo Nobelio premiją už ankstyvus darbus susijusius su ozono apsauga ir preven, ozono skilių prevencija. Taigi, jo vertinimais jau labai nebedaug tai liko, kad prasidėtų tas klimato kaitos negryžtamas ratas ir mes galbūt iškirsime Amazonės baseino miškus ir tuomet rizika dar labiau šaus. Taigi riziką turime mažinti ir tai turime daryti nuosekliai, suderintai ir skubiai. Ir mes taip pat gerinti savo gebėjimą valdyti įvykius, nes kitaip, jeigu prasidės tas nevaržomas klimato atšilimas, mes nebesuvaldysime nieko. Taigi dabar kaip tik pribrendęs laikas veikti skubiai. Taigi šiandieną daugiausiai dėmesio norėčiau skirti tiems klausimams, kaip mes galėtume susitelkti vien tik tai su CO2 aspektus tam, kad spręsime kimlito klaitos problemą, bet susitelktume ir kitus aspektus. Mes e, pas, kaip tikslo turime 2 procentais, atšilimas nedidesnis nei 2 procentai lyginant su prieš prašmaniniais laikais. Ir geriausia būtų pusantro uh, procento, tačiau Kopenhagoje e, buvo kalbama apie maksimalų lygmenių. Kai kalbame apie klimatą kaitą, mes kalbame vieną, du laipsnius, tačiau čia yra vidurkis, o kai turisit vietose, kaip pavyzdžiui, Afrikoje, e, pusantro karto poveikis labiau matomas, o Arktikos regione dviem su pusę kartų didesnis poveikis. Taigi, jeigu mes orientuojamės tik tai į vidurkį, tai tai apgaulinga. Ne, jūs kalbam apie 2 procentų tikslą, tai vienoje vietoje galbūt pusantro procento, 1,7 procento, galbūt Afrikoje, o kitur Himalajose, pavyzdžiui, 2, 2 procentai ir daugiau. Taigi mes neturėtume taksyti su tokiu neteisingu požiūriu, net, kuris iškreipia tikrą situaciją. Taip pat tikriausiai nėra skubių būdų, kaip išspręsti klimato kaitos problemą. Ir Kopenhagoje buvo e, išsakytas reikalavimas, kad reikia 60 procentų iki 20 metų mažinti CO2 išmetimą tam, kad būtų pasiekti tikslu. Na, gal kas gali sakyti, kad tai nerealu, bet vieni sako, žiūrėdami pusės stiklinės vandens yra puspilnė, kiti yra pustuštė, čia tiesiog priklauso nuo optimistiško ar pesimistiško požiūrio ir tai, kas dabar nusibriežta, galbūt yra ambicinga, bet to dar nepakanka. Turime žvelgti į kitas institucijas, į kitas platformas, e, kurias pasitelkę galėtume greičiau mažinti CO2 išmetimą. Tai štai tokie atsakymai yra CO2 srityje. Na. Reikia papildomų veiksmų, ne CO2 išlakus rytyje ir mes turime veikti greitai, paspartinį tą darbą, nes jau įėjome į tą pavojingą teritoriją ir galim iš karto susidurti su staigia klimato kaita. Galim pasidžiaugti, kad yra tokių veiksmų, kurie leidžia mums greitai reaguoti. CO2 atitenka 50 procentų Ir e, tai reiškia, kad mes galime susitelkti ir ties kitais veiksniais. Nes tos kitos jėgo, e, jėgos turi trumpus gyvenimo ciklus, e, laikosi valandas, dienas, daugiausia porą dešimtmečių. Ir lyginant su tūkstantmečiais, tas poros dešimtmečių laikotarpis, <clears throat> laikotarpis yra labai trumpas. UNAP ir kitų organizacijų paskaičiavimas galėtume išlikti nesušildami labiau kaip du laipsniai, jeigu, kaip planuojama, valdytume CO2 išlakas ir agresyviai stengtume sumažinti ne CO2 veiksnius. Jeigu tai pavyktų padaryti, tai pavyzdžiui, Arktikoje pavyktų sumažinti šilimo greitį dviem trešdaliais, o vidurkis galėtų būti 50 procentų. Toks sumažinimas Arktikoje labai svarbus ir Europai, ir pasauliui, nes tai yra tam tikras skydas. Ledas ten atspindi šilumą atgal į atmosferą, nes jeigu vietoj ledo atsiras tamsus vanduo, tai jis pradės absorbuoti tą šilumą. Ne CO2 taršalai, apie kuriuos aš kalbu, yra e, vadinamieji HF SEAS, hidlo chloro anglės junginiai, kurie naudojami šaldytuvuose. Čia taip pat patenka ir e, Čia taip pat patenka ir juodieji anglies suodžiai. E, yra ir tokių veiksnių, kurie susiję su metanu. Taigi, e, yra visas toks krepšelis ne CO2 taršalų ir todėl mes galime išsikelti savo tikslus, kurie leistų mums tą atšilimo greitį sumažinti iki per pus. Mes jau turime ir institucijas, ir technologijas tam padaryti. Pradėkime nuo HFC junginių. Ir jungtinėse valstijose ir kitose šalise tai yra vieni iš labiausiai paplitusių teršalų. Nuo 1999 iki 2008 jų paplitimas labai išaugo, tuo tarpu, kai kiti šiltnamio dujų, dujų efektą e, sukeliantys komponentai praktiškai sumažėjo. Tad jeigu pagalvotume, ką pasiektume sumažinę HFC teršalus, tai galėtume tai prilyginti CO2 išmetimų sumažinimui, e, radikaliam sumažinimui. Jeigu mes HFC gamybą įrašytume į Montre, Monrealio protokolą, tai viena iš šešių šiltamio dujų paprasčiausiai eliminuotume ir tai būtų labai didžiulis pasiekimas. Ir čia paprasčiausiai tektų pasakyti, tai bloga cheminė medžiaga, daugiausia sintetinė, imkime ir uždrauskime ją gaminti, ieškokime saugių alternatyvų. Neina kalba apie tai, kad kaip nors palaipsniui mažinti jų naudojimą. Ir Monrealio protokolas yra geriausia aplinkosauginė sutartis, kurią kada nors pasaulis yra sukūręs. Ir aš e, sveikinu e, Europos valstybės, kurios e, kurios yra lyderė šioje srityje. Jis sugebėjo 98 procentais sumažinti pramonės naudojimų cheminių 96 medžiagų naudojimą. Tai labai gerai ir ozonos sluoksnis dėl Monrealio sutarties pradėjo atsigauti. Nes jeigu CFC liks atmosferoje ilgą laiką, tai ozono sluoksnis neišvengiamai plonės. Monrealio protokolas klimato sušvelnimo prasme nuveikė daugiau negu kad kokia kita sutartis. Perskaičiuojant į CO2 teršalus galėtume kalbėti apie uh, 1100 milijardų per metus. Atsiprašau, 11 milijardų per metus. Savaime pati Monrealio sutartis ir jos išlaidų ir naudos proporcija yra labai naudinga. Bet dabar reikia žvelgti į ateitį. Galime, žinoma, iš pirmųjų gretų ją perkelti į sąrašo pabaigą, ir leisti jai ramiai e, numirti, bet tai būtų rimta klaida, nes Monrealio protokolas vis dar gali nuveikti tiek pat klimato naudai, kiek jau yra nuveikęs iki šiol. Jeigu mes uždrausime HFC gamybą, Tai e, skaičiuojant CO2 ekvivalentų, mes tikrai galėtume pasiekti 170 milijardų maždaug išlakų, 120 milijardų tonų išlakų sumažinimą. Na ir grįžtant prie ozono sluoksnio. E, jeigu pažvelgsime į ankstyvąją stadiją, tai pamatysite, kad e, jeigu nebūtume tos problemos neišsprendę, tai dabar turėtume tokį pat veiksnį, koks dabar yra CO2. Ir jeigu analizuosime, kodėl taip sėkmingai ši sutartis veikia, kodėl visos valstybės šalis ją pasirašė, kodėl jos pritarė jai, tai galėsime padaryti daug siekiančių išvadų. Dabar kalbant apie suodžius, mes jau turime technologijas, turime nacionalinius ir kitokius įstatymus, kuriuos panaudodami jau galėtume kasmet išgelbėti 2,5 milijonų gyvybių. Tad Štai kokios mano pagrindinės mintys. Kaip mes galėtume čia laimėti, kaip Europa toliau galėtų prisidėti prie šio tikslo. Mes galime kalbėti apie tai, bet aišku, kad BRICS šalys turėtų būti įtrauktas į šį procesą ir tai reikėtų daryti kuo greičiau. Tai tiek, ponė pirmininkė, mielai atsakysiu į jūsų klausimus and the impressive figures. Dėkoju už pristatymą, tikrai įspūdingus skaičius jūs paminėjote. Iš tikrųjų, didelį įspūdį turėtų daryti tai, kad kažkodėl mes nebegalvojame apie Monrealio protokolą. Man iškyla štai koks klausimas, o ką daro e, klimato kaitos tarptautinė darbo grupė, e, ką ji apie tai galvoja. Mm, kitas klausimas yra susijęs su HFC dujomis. E, Mes dabar čia Europoje turime švaraus vystimosi mechanizmą. Ir ten vienas iš tikslų išsikeltas buvo eliminuoti tas dujas. Rezultatas dėja buvo štai koksai, kai kurios valstybės tengiasi daugiau generuoti tų dujų, kad galėtų gauti daugiau uh, pinigų pagal e, švaraus vystimosi mechanizmą. Jūs minėjote, kad nuo 90-ųjų metų tų dujų kiekiai smarkiai padidėjo. Aišku, jos nėra Monrealio protokole reglamentuojamos. Taigi, ponas Kilakakis norėtų paklausti, prašom. Dėkoju, kad atvykote, dėkoju, kad atvėrėte mums akis. Yra kartais tokių momentų, kai nesugabame pamatyti akivaizdžių dalykų politikoje. Ir čia kaip tik susidūrėme su vienu iš tokių atvejų. Noriu du dal... apie du dalykus paklausti. Aš stebiu HFC problemą ir bandžiau, kad iš e, švaraus e, vystimosi mechanizmo būtų išbraukti kai kurie iš tų junginių, nes tikrai nesąmonė mokėti 12 ar 14 dolerių už tai ir mums pavyko išbraukti HFC ehm, 23. Ehm, tos dujos, aišku, svarbios, bet e, visas kitos yra dar e, didesnės. Ehm, šiuo metu, žinoma, tai neblogas dalykas, nes jis sutelkia žmonės, e, sutelkia jų protus, o iki šiol gamintojai galėjo užsidirbti tokius pinigų skaičius, kad jie blokavo Monrealio protokolo metodą, Monrealio protokolo požiūrį. Aš kaip kvailys uždaviau komisijai tokį, kla, e, tokį klausimą spalio mėnesį, nes manau, kad Monrealio protokolo pagalba mes labai pigiai išspręstume šią šią problemą. Bet galbūt, kai kalbame HFC23 ir kuris neįrašytas į Monrealio protokolą, nes jis nekenkia ozonui, galbėtume kaip nors kitaip pademonstruoti pasaulyje, kad tai iš tikrųjų rimta problema ir kad mes ją bandome spręsti. Ir dar rugsėjį aš kreipiausi į komisiją, bet buvo aišku, kad e, dar prieš bandant ką kitą nuveikti, reikia išbraukti HFC 23. Visiems dabar akivaizdu, kad e, reikia nuveikti daug daugiau negu 20 ar 30 procentų CO2 sumažinimą. Ir mažai kas suvokia, kad jeigu žengtume tuo keliu, kurį jūs e, siūlote, tai mes gana lengvai kokius 25 procentus pasiektume kitais būdais. Žinoma, politikoje kiekvienas turi savo arkliuką ir e, saulės baterijų fanai, miškų fanai, Arktikos fanai. Ir kada kiekvienas rūpinasi savo tuo mėgstamu daiktų užmiršta, kad reikia kovoti su didžiuoju drakonu. Jeigu žmonės žinotų, kad mes išleidžiame 15 dolerių vietoj to, kad išleistume 5 centus, tai iš tikrųjų nemalonioj padėtyje atsidurtume. Matyt, geriau, kad nereikia, nelauktume, kol jie susivoks ir pradėti leisti tam pačiam tikslui pasiekti 5 centus. Ačiū, kolega. Už jūsų priminimą, kad turime reikalų ne tik su naminiais gyvulėliais, bet ir su drakonais. Kristina Gutierės kartinė. Prašau. Prezidentė, labai malonu, kad vykote mane. Kai kalbame apie šitą temą, rūpina, verčia surūpinti e, vienas dalykas. Aš gal čia moteriškai mastau, bet man atrodo ir maži dalykai yra svarbus. Taigi šio požiūriu nesu tokia jau su prelegentu sutinkanti. Taigi man atrodo, kad Monrealio sutarties klausimas, klimato kitos klausimas vis, tarkim, kaip bendras klausimas taip e, emisijų mažinimo problema, kad tai yra toks abstraktus, sudėtingas klausimas, kad visuomenės suvokimo riba peržengima. Ir tik tais e, valstybės apskritai gali spręsti šį klausimą. Mes jau daugybę metų, ką man dar sėki pradėti, atrodo, nėra vertimo. Pana profesoriu, atrodote, yra vertimo problema. Ne, atrodo viskas gerai. Dar sakai pradėsiu. Taigi man stari įspūdis ir gal dėl to, kad aš irgi savotiškai kaip mokytoja mastu, kad uh, visuomenė nesuveikia jau. Monrealis, Kankūnas, uh, uh, Kopenhaga, Kyotas. Tokia abstrakti tema, kad visuomenė jau jo nebesuveikia. Ir mes didžiąją individualios atsakymės dalį perkeliame ant valstybės pečių. Ir būtent todėl, kad nesuvokiama visas klimato kaitos klausimas su visais jos aspektais, todėl visuomenė netikė, nes jį tiesiog nesuvokia priepti tos problemos protų. Ir aš manau, kad reikia atlikti mokymą į darbą. Ir priešingai ne jūs, manau, kad mažas priemonės, mažo masto priemonės, kurias kiekvienas gali vykdyti savo gyvenamoje vietoje, savaldybėje, gyve, vykdyti, kad tokiu būdu galėtume prisidėti prie to, kad kovotume su klimato kaitos. Ne tik tokiu būdu visuomenė gali suvokti, nes žvaigas nespranta to dalyko, kurio negali apčiuopti, pa, pačiupinėti. Ir, b, nes kai jau yra bendras kalbamas, bendrais bruožais, tai įsimylį gal pačią temą, bet nesuvoki rizikos. Taigi net ir patys mokslininkai nusibrėžia tokio plataus masto tikslus. Ir kartais labai sudėtinga pradėti spręsti, įvykdyti tos tikslus. Taigi mano klausimas štai koks. Japonijos, Kinijos ir Pietričio Azijos pasiūlymas pradėti bendradarbiauti sektoriuose klimato kaitos kontekste. Man atrodo, tai yra labai svarbu, nes šalia tų Kopenhagoje įvardytų tikslų kiekvienas sektorius turi savo atsakomybę, savo problemų, prarandamas ar sikonkrentimas. Tai gal, gal vietoj to, kad pagal tarptautinius sustarimus siūlytume vieną sprendimą, gal vietoj to reikėtų ieškoti sektorinių alternatyvų, kurios būtų kompleksiškesnės, labiau pritaikytos prie sektorių poreikių, nes didieji, didieji tikslai, įsipareigojimai, jų, kurios pasirašo valstybės, juos turėtų lydėti nedidelis įgorimai sektoriams. Ir tai atitiktų, tarkim, savivaldžių, savivaldybių, uh, vystimas istorijos, kultūros istorija, ten anglės uh, panaudojimo ar sadų mažinimo uh, politikos, man atrodo, tai yra būtų geras dalykas. Dėkoju. Richardas Zeberis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone profesoriau, jūsų pasisakymas mintis buvo labai įdomus, tačiau man kyla klausimas, kodėl ta tautinė bendruomenė nesimame uh, daugiau priemonių tą kryptimę, kurias nubrėžėte, nes e, be. E, jeigu. Bet, Je... Taigi, aš, mes dabar kalbame vėris tikslus, ar reikia ambicingesnių tikslų ir, ir norime, kad 2050 metais apskritai nebūtų CO2 išmetimo. Tai galima pagrysti tokiais argumentais, kaip maži ištekliai, mažin išteklių taupimas ir Ir man kyla klausimas, kodėl tarptautinė bendruomenė ir mokslininkų bendruomenė nepasirenka to jūsų kelio, kurį jūs siūlėte, nors, kaip supratau, jis yra daug pigesnis, be didelių politinių jį lydinčių problemų. Na ir be pritariu jums dėl to, kad Montro, Montrealio e, protokolas yra pilnas, pirmasis tarptautinis sustarimas, kurį E, lydėjo didžiausia sėkmė aplinkosaugos politikos rytyje. Kodėl mes nepapildome šio sutarties tam, kad jie būtų įtraukti ir klimato kaitą liečiantis aspektai? Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl nei iš politikos, nei iš mokslo pusės daugiau nestatoma ant šitos kortos. Sadaris. Pone profesoriau, jūsų pasisakymo mm, pradžioje jūs paminėjote. Mm, įsijungęs mikrofonas. Dar kartą. Taigi, ponė profesoriu, jūsų pasisakymo pradžioje jūs minėjote, kad dėl įvykių Japonijoje e, smūgs e, energijos gavyba iš brandalinės energetikos. Na ir jūs kalbėdami apie bendras pastangas minėjote, kad reikia mažinti mūsų CO2 taršą, o tai reikštų, kad reikėtų uh, mažinti įprastinių termojėgainių dalį. Na, kita vertus, vis daugiau brandalinio nu, jėgainių statome Kinijoje ir kitur. Kaipgi ištręsiu šią problemą? Mes e, vis mažiau naudojame naftos energijos gavimai, maži, mažiname ir brandalinės energetikos dalį, tačiau e, kaip vis dėlto pagaminti tiek tos energijos, kiek reikia ir kokiais kaštais. Kitas dalykas, apie kurį gal netaip dažnai kalbame, ar jūs savo ruoštų nesate pabandęs pamatuoti, kokį poveikį gyventojų skaičių žemė augimas daro klimato kaitai. Nes e, augant gyventojų skaičiui išauga poreikis viskam E, vartojimo prekiams, maistui ir taip toliau. Tai ar jūs pamastėte apie sąsajas tarp šių dviejų dalykų, tai yra klimato kaitos ir augančių gyventojų skaičiaus? Intervention, Chris Davis. Chris Davis. Ačiū pirmininkė, pratesant Richardo Zeberio komentarus apie komisijos atsaką į pateikiamus pasiūlymus ir dokumentą Aš <clears throat> manau, kad reiktų tam tikrą pirkinių sąrašą numatyti, e, nustatant priemonės, kuris būtina gyvendinti, kad e, pasiektume šių tikslų. Ačiū. Prašom atsakyti. Užduotus klausimus. E, visiškai pritariu pirmojo kolegos pristatytus su HFC susijusius aspektus. Mes tikrai per daug esame išleidę pinigų ir e, sudarome netgi salgas ar paskatas gyveninti Monrealio protokolo nuostatą šiuo metu. Mes e, bandome išimti iš gamybos e, aštuonis HFC medžiagas, taip pat ir tas, kurios naudojamos gaminant HFC 23 medžiagą Tačiau manau, kad mes einame teisingu keliu. Jūsų pasiūlymas dvišalį fondą įsteigti, kuris galėtų teikti pakankamai pigias paskolas, yra labai teigiamai vertintina idėja. Taip pat e, reikia e, pasak, nustatyti, kiek paskolų, kiek lėšų mes naudojame užskaitoms ir kiek e, naudojame atitinkamai išduodamų leidimų gaminti šis medžiagas, siekdami iš tiesų mažinti jų skaičių. Ši koncepcija, mano nuomonė, yra pakankamai svarbi, jeigu klimato problemas suskaidytume į dvi dalis, galėtume ieškoti protingesnių būdų jai išspręsti ir būtent Monrealio protokolu stengiamasi tą ir padaryta prieš 23 metus. Floro dujos buvo atskirtos ir buvo atskira sutartis pasirašyta siekiant tų chemikalų atsisakyti hidroflor anglė vandenilių. Taigi aš šiai koncepcijai tikrai pritariu, manau, kad reikėtų pasirinkti sektorinį požiūrį ir toliau svarstyti jo plėtros galimybės tarptautinė bendruomenė, kodėl tarptautinė bendruomenė nebando įgyvendinti šios strategijos ir pritaikyti HFC gamybą e, prie Monrealio protokolo nuostatų. E, kai kurios salų valstybės - Mauricijus, Filipinas, Makronezija E, ėmėsi atitinkamos iniciatyvos, teikdamos, kad jos labiausiai šiuo metu kenčia nuo klimato kaitos ir reikia švelninti klimato kaitos poveikį pakankamai greitai, jos negali laukti, kol sutartis bus pasirašyta, ratifikuota, gyveninta, joms reikia dabar imtis veiksmų e, Šiaurės Amerika, e, JAV, Kanada, Meksika, Europiečiai ir Japonija pritarė tokiam požiūriui, kitos 91 valstybė e, laikėsi e, santūresnės pozicijos, e, tačiau pritarė, kad reikia sprendimą spręsti. Manau, kad prieš kelias savaitės buvo pasiektas persilaužimas, kuomet Indijos ministras Ramaš <clears throat> pareiškė, kad Indija, jeigu gaus pakankamą finansavimą, neturi jokių priežasčių neatsisakyti HFC medžiagų. Manau, kad tai tikrai labai padrasinantis pareiškimas. Taip pat ir BRIC šalis e, prieš dvi savaitės pareiškė, kad e, sieks išsameu analizuoti padėtį susijusius su šiomis medžiagomis. Dėl brandolinės energetikos e, užduotas klausimas, manau, kad brandalinės energetikos plėtros procesas bent jau sulėtės dėl dabartinių įvykių, kol bus iš naujo įvertintas brandalinės energetikos saugumas ir gali įvykti taip, kad kai kurios valstybės apsispręstų investuoti į kitas energetikos rūšis, vietoj to, kad e, išleistų e, kelis milijardus dolerių e, investuodamas į brandalinės jėgainės ir po to uh, trilijono dolerių galbūt turėtų išleisti draudimui nuo, nuo galimų nelaimių. Mes ieškome alternatyvių energijos rūšių ir turėsime ir toliau šioje srityje dėti atitinkamas pastangas, naudodamėsi iškastiniu kūru, turėtume numatyti galbūt atitinkamas prievolės. Uh, kad galėtume sušvelninti poveikį klimatui arba netgi šalaikyti ir saugoti uh, anglės dioksidą giliai po žemę. Dėl gyventų skaičiaus augimo Tai jeigu šis skaičius padidės dar 3 milijardais, tai problemos atitinkamai taip pat paštrės. Todėl reikia daugiau dėmesio skirti švietimui, ypatingai besivystančiose šalise. Paskutinis kolega minėjo tą pirkinių sąrašą Manau, kad geriausia būtų šiuo atveju Europai pademonstruoti savo lyderystę, kadangi Europa pasaulio mastu turi moralinį autoritetą susijusi su klimato kaita. <clears throat> Jungtinės valstijos, e, netgi valdant konservatoriams, galėtų pasistengti čia sustiprinti savo pozicijas, nes savo laiku Ronaldas Reiganas išreiškė paramą Monrealio protokolui. Taip pat e, reikia nepamiršti ir finansavimo klausimų. E, tarptautiniai donorai turėtų daugiau skirti pinigų tarptautiniam atitinkamam fondui daugiašaliam 500 milijonų eurų dolerių per metus reiktų padidinti galbūt 160-170 milijonų to fondo finansavimą. E, tokiu būdu būtų galima sumažinti išlaidas e, vienai CO2 tonai, kuri nebūtų išmetama į aplinką. Taigi ta lyderystė yra labai svarbi. Ačiū, pirmininkė, ačiū kolegai Skilakakis uždavė klausimą komisijai. Aš norėčiau sakyti klausimą, kurį profesorius uždavė. Ką manau apie. Aš nemanau, kad reikėtų viską tvarkyti paskolų pasilikus formą. <clears throat> Reikėtų paprasčiausiai pirkti iki tam tikro laikotarpio arba kitų metų. And we'll give you a 10% uh, return on that. And we provide the money as well. Okay. Uh, nevertheless, I make... Na, kaip ten bebūtų, aš paprašysiu antrą kartą, galbūt e, komisijos atstovas sureaguos ir e, pasakys, ką komisija daro sąsajoje su Monrealio protokolu. Ačiū, pirminkė. Mano lozungas turėtų būti visada pasirengęs. Savaime supranta, suprantama, kad mes stebime, kaip vystosi dialogas ir diskusija dėl HFC Monrealio forume. Pereitą lapkritį Bankoke to forumo posėdyje mes labai aktyviai parėmėme Šiaurės Amerikos pasiūlymus ir Mikronezijos e, salų siūlymus e, artimiausiu metu sumažinti HFC išlakas. Diskusija buvo labai sunki. Brazilija, Indija, Kinija turėjo ką pasakyti prieš ir tuo reikalu buvo nedaug pasistumėta. Tačiau tuo pat metu 91 <clears throat> valstybė norėjo ten įskaitant ir 27 valstybės narės ir ES kaip tokia, e, pasirašė deklaraciją. Na, o kaip viskas toliau bus, Kankūne e, buvo pateikti pasiūlymai, kad reikia organizuoti uh, Junktinių tautų ir ES e, sponsoriuojamus seminarus. E, Junktinės tautos Indijoje ką tik tokį seminarą suorganizavo. <clears throat> Na, o žengia dar toliau. E, rūpiučio mėnesį posėdžiaus darbo grupė, kuri renks visų šalių pasirašiusių protokolą susitikimą lapkričio mėnesį. Kris um, Davis, ar teisingai supratau, kad mes dar laukiame, kol išgirsime, o kas mūsų laukia, kodėl mes patys iniciatyvos nesijimame? Kodėl mes nesijimame iniciatyvos ir laukime? Uh, vyksta lygiai gretus e, procesas pagal e, dujų reglamentą, bet atliekama šiuo metu nemažai tyrimų. Na ir kai šie darbai bus užbaigti, pasižiūrėsime, kokiu politikos galimybę turime. Kol kas mes negalime užbėgti už jokių veiksniams rinkoje ar šių tyrimų rezultatams. Bet štai tokia padėtį šiuo metu esame. Uh, Na, taip. Tai tema. Pasižiūrėkime į mūsų pačių reglamentus. Tačiau, kai kalba eina apie Montrealio protokolus, kodėl nesimame iniciatyvos, kodėl nepasiūlome jos? Manau, tikrovė yra štai kokia, kad mes pirmiausia gilinamės į mūsų vidaus klausimus, bet aišku, tai nereiškia, kad nematome to, kas vyks e, tarptautinėme kontekste. Bet tiesiog šiuo metu tai mūsų prioritetas, tai yra tiesiog pasižiūrėti į mūsų atitinkamus reglamentus, be kita ko dujų reglamentus, pasižiūrėti, ko norime Europoje, ko nori suinteresuoti asmenys, kas vyksta ir pasižiūrėti, kokių turime politinių galimybių. Tiesiog norėčiau, kad būtų įrašyti protokolą, kad kai turime uh, galimybę, kuri kainuoja 5, 6 ar 20 centų, o mes mokame 14. Tai mes turėtume veikti energingiau ir greičiau. Tiesiog negalime sauliaisti laukti ir atsilikti nuo proceso. Ir aš manau, kad ko, būtent komisija, kuri dėl es, SC23 dirbo kiek įmanoma greičiau ir kiek galėjo. Ten buvo, kad svarsime kiti klausimai, taigi aš manau, kad mes turėtume padidinti mūsų iniciatyvas, veiksmus, nes tai ne tik padės išsaugoti planetą, tai padeda ir sutaupyti. Na kągi, matau, kad buvo verta aptarti šį klausimą. Ir dabar norėčiau dar sėki padėkoti profesoriai Celkė, atvykote, kad, kad už tai, kad atvykote į NV komitetą. Nebejoju, kad e, diskusijas tęsime ir e, jūsų analizę išplatinsime kitiems komiteto nariams ir apskritai parlamento nariams ir žiūrėsime, kokia daroma pažanga, bandant mažinti šią taršą ir tai prisidėti prie klimato apsaugos. Dėkoju, kad atvykote pas mus, ponė profesorius Elkė, skirti mums laiko ir mes ir toliau palaikysime ryšius. Geriausios kloties jums linkiu. Ačiū. Na kągi, pereikime prie darbo tokias 32 klausimą - eksploatuoti netinkamas transporto priemonės. Um. Atsiprašau, ne, 31 darbo tvarkės punktas - ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimas valstybės narėse. Mm, e, e, egzistuoja komisijos atstovas atsakingas už Richardo Zeberio klausimą dėl REACH Taigi iš karto suteiksiu žodį koalicijos atstovui ir paprašysiu atsakyti Richardo Zeberio klausimą. Prašau. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mano vardas Asas Šumak. Esu atsakinga už mm, mm, cheminės medžiagas generalinio aplinkos saugos uh, direktorate. Ponas Zeberis atsakė, uždavė mums tris klausimus, bandysiu atsakyti juos visus, per nelyg gal nesileisdama į detalės. Pirmiausias klausimas, kaip yra su ryčių reglamento gyvendinimu. Tai čia galėčiau kalbėti kelias valandas, bet apsiribodama nušviesiu keletą pagrindinių dalykų. Tai pirmiausia tai, kad e, 2020 e, m. gruodžio 30 d. baigėsi regis, pirmasis registracijos laikotarpis ir gavome agentūroje 6500 um, dokumentų, agentūra dar nebaigė. E, agentūra dar nebaigė darbo ir. Mm ir dėl kokių maždaug 5000 klaus, dokumentų vis dar reikia papildomos informacijos. Taigi pirmas šis periodas buvo labai svarbus gyvenant ryčių reglamentą, tačiau tai yra ir proceso pabaiga, nes yra numatyti dar kiti du registracijos raundai, vienas 2013, kitas 2015 metais. Yra um, chemikalams, kurie yra gaminami ir importuojami. Taigi mes pasimokinsime iš pirmos registracijos fazės tam, kad galėtume per kitus registracijos raundus, etapus viską vykdyti daug sklandžiau. Na, aišku, registracija yra vienas svarbių, bet tik tais vienas iš svarbiausių ryčio elementų, bet e, ne, pat, ne vienintelis, nes yra um, autorizavimo ir kitokių mechanizmų, o kai dėl vertinimo yra du dalykai, tai yra medžiagų vertimas ir dokumentų vertimas. E, tai dokumentų vertinimą ar bylos vertinimą atlieka agentūra, tai reiškia, kad agentūra mm, tikrina, ar dokumentų registracijos ar bylos registracijos reikalavimai atitinka ryšių reglamente numatytus reikalavimus mm. 2010 metais buvo įvertinta 152 bylų, 36 atvejai buvo patvirtinti, o kitais atvejais buvo uh, uh, nuspręsta atlikti kokybės stebėsiną, tai yra prašyta registracijos e, paraiškos prašė suteikti pateikti daugiau informacijos. Gal tai nėra tai geras, geras rezultatas, dar visi turime pasimokyti iš šios patirties ir pasimokyti iš šios skaičiaus. Uh, medžiagų įvertimas pagal REACH Tai tokį vertimą atlieka agentūras kartu su valstybių narių kompetitingomis valdžios institucijomis ir tokiu būdu aiškinama, jeigu yra įtarimų dėl žmogaus sveikatos ar poveikio aplinkai. Taigi dabar turime rinkti cheminės medžiagas ir numatyti atitinkam bendrijos veiksmų planą kas bus organizacinis pagrindas šiam darbui ir šis planas bus patvirtintas 2012 m. vasario mėnesį. O kai dėl autorizavimo, leidimų išdavimo sistemos, e, tai komisija nutraukė e, į sąrašą traukti šis, šešias kiminės medžiagas, kur reikia e, medžiagų autorizavimo ir dabar kol kas laukiame iš agentūros informacijos tam, kad į šį kandidatą, kad aštuntas aštuonias medžiagas kandidatės įtrauktume į sąrašą tų medžiagų, kuriams reikia autorizavimo. Na ir komisija yra nusprendusi bendradarbiauti su um, valstybėmis narėmis, kad iki 2012 metų būtų įtraukta dar papindomai 19 medžiagų, o taip pat toliau žiūrėsime kandidatų sąrašą, tai yra tų uh, medžiagų, kurios kelia susirūpinimą sąrašą ir manome, kad viską užbaigsime iki 20 metų. Vyksta dabar viešos vykusios konsultacijos, jas pradėjo agentūra, tikslas yra traukti papildomas septynes e, medžiagas ir tolimesnės konsultacijos vyks e, iki rūpiučio mėnesio. Dėl apribojimų komisija pasiūlė dviejus apribojimus, kurie remiasi e, rizikos vertinimu, kurie vyko per ankstesnę kadenciją ryč reglamento kontekste. Na ir tie du pasiūly, tos du pasiūlymus jūs turite, jie kaip tik tikrinami Europos parlamente. Taip pat pat mes ketiname artimiausiu metu pateikti siūlymą keisti 17 priedą, kuriame bus, kur šiame pakeitime numatytis apribojimai naujiems klasifikuotams CN medžiagoms. Tai yra toksinėms cheminėms medžiagoms. Šiuo metu yra ir kitų apribo, pasiūlymo apriboti, juos siūlė valstybės narės. Ir tie pasiūlymai tikrinami. Taigi aš manau, kad tai šiek tiek nušvečia, kokia padėtis yra įgyvendinant ryčių reglamentą. Toliau ponas Weberis e, paklausė, ar reikės peržiūrėti šį reglamentą. Uh, Na ir aš norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad ryčio reglamente numatyta nemažai peržiūrų, kurias turėsime atlikti ir tai bus pagrindas sprendimui, ar reikės toliau peržiūrėti reglamentą ar ne. Reglamente yra numatyta, kad iki tų metų birželio dvi, pirmos dienos atlikti trys peržiūros, tai yra Europos cheminių medžiagų agentūros peržiūra Toliau peržiūra tų duomenų reikalavimų, kurie suriasi su medžiagų, gaminamų ar importuojamų medžiagų um, registracija, jeigu jų kiekis siekia nuo 1 iki 10 tonų ir toliau ryč taikymos rytis, žiūrima, kaip ryč dera su kitojais teisės aktais ir yra spragų, nes iš tikrųjų tai yra didelis darbas, nereikės išnagrinėti per šią peržiūrą 160 teisės aktų. Lygiai taip pat iki 2012 metų birželio pirmos dienos turėsime paviešinti ataskaitoje, kur bus pateikta informacija apie praktiką sukauptą įgyveninant ryč. Taip pat e, komisija toliau ketina vertinti alternatyvis testavimo metodus ir taip pat į šią ataskaitą pateiksime informaciją, kurią siuntė valstybės narės dėl jų e, patirties įgyvenant ryč nuostatas. Taigi, būtent štai yra numatyta pačiame reičių reglamente Na, mes taip pat nusprendėme, kad reikėtų atlikti 2012 metais platesnį vertinimą. Tokiu būdu mes tenkinsime ne vien tik tais peržiūros ir ataskaitų teikimo reikalavimus, bet taip pat informuosime apie tai, ko pasimokime įgyvendinami ryč E, reglamentą, taip pat e, atkreipsime ypatingą dėmesį administracinę naštą, o taip pat ir kaštus atsiradusius įgyvendinant ryč. Taigi, manome, kad šį visą paketą apinančius šios aspektus, e, aspektus pristatysime 2012 metų, iki 2012 metų birželio mėnesį. Ir taip pat pradėsime specifines teminės studijas, tyrimus, kurie mums leis proceso metu sukaupti daugiau informacijos. Ir jeigu turėsime daugiau informacijos, pateiksime ją ataskaitai ataskaitose, tai tuomet galėsime e, išanalizuoti, ar reminti šią peržiūrą e, pribręs reikalas keisti ryč. Na ir beje, tikriausiai jau per antrą registracijos raundą mes galėsime e, E, įvertinti, kokia, kokiu pasiekmių peržiūra gali turėti. Na ir pabaigai atsakysiu paskutinį klausimą, ar būtina išplėsti ryč taikymo sritį. Neretai šis klausimas mums užduodamas ir čia yra du aktualiai aktualūs klausimus, kuriuos norėčiau trumpai nušviesti. Pirmiausia, dėl medžiagų, o antra, dėl cheminių medžiagų kokteilio efekto. Tai dėl nanomedžiagų, tai Europos parlamentas būtent paprašė komisijos dar sėki peržiūrėti atitinkamus bendrijos teisės aktus ir informuoti jūs apie šią peržiūrą. Jūs dar šiais metais, tai ši peržiūra yra atliekama ir kai buvo atliekta pirmą peržiūrą, tai jūs e, nutarė, kad ta peržiūra būtų pernelyg paviršutiniškai, jūs norite gilesnę vertimo, kaip tik dabar tai yra atliekama. Ir tokia e, peržvalga, apžvalga, peržiūra mm, mums nuspręs, leis padėti nuspręsti, ar REACH reglamentas tinkamai suformuotas tam, kad galima būtų spręsti iššūkius. O dėl cheminių medžiagų kokteilio efektų, tai yra E, kai, koks poveikis atsiranda, jeigu patiriamas e, skirtingų cheminių medžiagų, skirtingų šaltinių e, poveikis, kuris. Tai taryba 2009 m. gruodžio mėnesį paragino mus parengti ataskaitę, kurėtume įvertinti uh, kaip dabartiniai teisės aktai leidžia spręsti šią problemą. Pradėjome labai išsamų platų tyrimą, kol kas vyksta viešosios konsultacijos. Na ir mes e, tikimės, kad 2012 metų pirmoje pusėje pateiksime tarybą šią ataskaitą ir remiantis ją galėsime įvertinti, ar vertės išplėsti ryč taikymas ryte. Ačiū. Zeba, do you wish to comment? Okay, I have, I have myself then. Uh, Aš taip pat turėsiu klausimą kaip komiteto narys, nes kai patvirtinome ryčią reglamentą, tai ir komisijos, ir kitų suinteresuotų šalių vertinimas buvo toks, kad tikriausiai jis leis eliminuoti nuo 2 iki 4 tūkstančių pavojingų cheminių medžiagų. E, dabar klausantis e, jūsų, nors ir neturime tikslių duomenų, kiek e, pavyko jų eliminuoti, man kyla klausimas, ar jūs bandote vertinti ir ar galite prognozuoti, kiek tokių pavojingų medžiagų iš rinkos bus išimta. Dėkuoju, šiuo metu tikslaus atsakymo negaliu Jums pateikti. Iš tikrųjų, mes pamatėme, kad yra tam tikras netitikimas, e, kai kalbam apie medžiagų skaičių, kurių mes tikėjomės, kad jos bus užregistruotos ir to, kiek iš tikrųjų buvo pateikta registracijai. Ir kai pradėjome draugės su agentūra analizuoti tuos faktus, tai pamatėme, kad egzistuoja pora priežasčių, kuriomis galima tą reiškinį pateisinti. Ir viena yra tai, kad e, kompanijos informacijos pasikeitimo procesą suprato kitaip, ta prasme, kad daug tokių medžiagų buvo žinoma skirtingais pavadinimais, bet iš tikrųjų buvo tie patys. E, o kitas veiksnys e, buvo, kad kai kas galvojo, kad e, kai kurios medžiagos bus reglamentojamos ankstesniais teisės aktais, o ne ryt ir taip pat e, buvo e, skirtingai suprantami gamybos mastai. Ryč e, kalba apie trijų metų laikotarpį ir tam tikrą vidutinį gamybos kiekį. Visą tai įnešė neiškumo į skaičiavimus. Na ir mes priėmė išvados, kad cheminių medžiagų rinka yra dinamiška ir ciklinė Matome kartais tokių medžiagų, kurios ateina į rinką, ten pasilieka keletą metų, o paskui išnyksta, gal dėl komercinių priežasčių, o gal todėl, kad atsiranda geresnės medžiagos. <clears throat> Na ir taip pat, kiek girdime iš pramonės, tai e, kai kurios medžiagos buvo pakeistas kitomis, tai jos nebuvo laikomas pakankamai e, pavojingomis, kad jas reikėtų registruoti pagal REACH. Todėl ir buvo mažiau užregistruota. Tai šiek tiek paaiškina tuos skirtumus skaičiuose, bet dabar e, kol kas dar per anksti sakyti, kiek iš tikrųjų bus užregistruota medžiagų. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų ką pasakyti šiuo klausimu? Jeigu ne, Tai tada kitas klausimas apie bio įvairovę, apie bio įvairovę. <clears throat> Ir man atrodo, kad komisijos atstovė čia yra ponė Kodišių. Kur tas? Ponas kad iš, taip aš esu iš vieno iš aplinkos generalinių direktorato teisės skyrių viršininkas. ES iš tikrųjų išsikėlė e, ambicingus tikslus, e, kad bioįvairovės nykimas būtų sustabdytas iki 2020 metų ir kad e, rūšių įvairovė būtų atstatyta. Būsimoji ES bio įvairovės strategija, kurioje numatyti tie tikslai iki 2020 metų, būtent ir fiksuoja šiuos faktus. Nepaisant e, to, kad e, Natura 2000 programa dabar eina į pabaigą, vis tik tai ir e, sausumoje, ir e, jūroje, ir, ir e, vandenų aplinkoje vis dar reikia užbaigti atitinkamus tinklus. E, ir komisija ragina skubiai imtis <clears throat> veiksmų, siekiant užpildyti atitinkamų direktyvų įgyvendinimo spragas. E, saugojimo teritorijų paskirimas e, reikalauja sudaryti tokių teritorijų saugojimo planus ir tam reikia visas virtinės veiksmų. Jie skatina keitimasi patirtimi, e, tarp valstybinį bendradarbiavimą, kad saugojimo teritorijų, saugojimų teritorijų statutas, e, e, statusas gerėtų ir kad būtų imtasi tinkamų bioįvairovės atkūrimo veiksmų. Žinoma, visam tam reikia atitinkamo finansavimo ir finansinių instrumentų, kad galima būtų paremti Natūra 2000 valdymą. Komisija šiais metais rengia savo komunikatą šią temą, ten taip pat bus e, apskaičiuotas ir Natura 2000 išlaidos ir bus bandoma surasti būdų, kaip galima būtų kitoje finansinėje perspektyvoje finansuoti programą, kuri pakeis Natura 2000. Pagal, e, pagal dabartinį kontekstą ir pagal ekonominę situaciją mes matome, kad tai yra rimtas iššūkis. Todėl komisija akcentuoja veiksmingesnį tikslo valdymo tikslą ir būtinybę numatyti finansavimą kitam finansiniam laikotarpiui. Taip pat numatoma įvertinti planus ir projektus susijusius su e, Natura 2000 saugomų teritorijų e, įgyvendinimu. Komisija taip pat e, parengė specifinės gairės atskiroms pramonės sritims, panašios gairės, e, taip pat bus pateiktos, pavyzdžiui, uostų pramoniai ir mes ruošiame jas kitiems e, sektoriams, tokiam, tokiems kaip akvakultūra ir upių navigacija. Savaime suprantama, kad e, tais atvejais, kai nesilaikoma direktyvų, komisija imsis atitinkamų veiksmų visą, mm, visą e, virtinį e, bylų, kurias e, mūsų generalinis direktoratas jau inicijavo dėl to, kad buvo nesilaikoma paukščių direktyvos ir buveinių direktyvos. Ar būtų dar klausimų? Jeigu ne, tai tuomet galime eiti prie kito klausimo. Kris Deivis klausimas apie uh, buveinių direktyvos nesilaikymą. Uh, tai yra sutarties pažeidimo byla prieš Bulgariją, Bulgarijos atžvilgių. Bendro pabudžio pastebėjimas būtų toks, kad e, dabar po formalio laiško išsiuntimą turėtų būti parengta atitinkama nuomonė pasi, pasikeitus informaciją su atitinkama valstybė. Mes su valstybė informaciją pasikeitėme ir tą naują gautą informaciją turėsime įvertinti. <clears throat> Kaip minėjau, tarp Bulgarijos atitinkamų institucijų ir komisijos tarnybų vyksta dialogas šiuo metu dėl uh, E, paukščių buveinių direktyvos vietovių klasifikavimo sąrašo sudarimo. Neseniai Bulgarijos vyriausybė 2010 metais 811 nutarimą priėmė dėl to, kad paukščių buveinės turėtų tapti Bulgarijoje Natūra 2000 sudėtinė dalimi. Buvo numatytos trys naujos vietovės ir pridėtos prie 25 jau esamų E, tiksliai 25 esamos buvo išplėstos ir viena buvo sumažinta. Iš viso e, tos vietovės užima 47 tūkstančius hektarų, tai yra 0,4 procentai visos sausuminės Bulgarijos dalies ir tai apims o bendros saugomos vietovės sudarys 44 procentus visos teritorijos. Tai yra didžiausia teritorija visoje Europos Sąjungoje, Kajaka pusėsalyje šiuo metu dar svarstoma, ar tokią saugomą teritoriją draustinį įsteigti. E, Ir kalbant apie šį Kaljakros pusėsalį, dar e, būtina užtikrinti atitinkamų ornitologinių reikalavimų ir ornitologinę apsaugą. Chris Davis. Man atrodo, 37 procentai e, Slovenijos teritorijos e, apima Natura 2000, taikoma Natura 2000 nuostatus Bulgarijoje yra mažesnė dalis. Čia noriu paklausti, E, nesvarbu, kiek teritorijos bus paskelbta Natura 2000 teritorija, jeigu nesilaikoma atitinkamų reikalavimų toje teritorijoje. Taigi tam tikroms gamtosaugininkų grupėms tai netgi reikštų tam tikrą egzaminą komisijai įmantis veiksmų prieš vyriausybės, kurios nesilaiko Natura 2000 reikalavimų. E, tačiau šiuo atveju tikrai buvo pažeisti Natūra 2000 reikalavimai ir esminis klausimas kyla, ar komisija e, turi priemonių, tiksliau, ar e, turės pakankamai drąsos, kad parengtų nuomonę ir kreiptųsi į Teisingumo teismą, ar toliau dėls tikėdamasi, kad protestai nuslops. Ar turėsite drąsos atsakyti komisijos atstovai? Tai mes turėtume pakankamai drąsos tęsti procesą, tačiau puikiai e, žinote, kad mes privalome pateikti įrodymus teisingumo teismo, jeigu jį kreipsimės ir turime gerai pasirengti bylai, jeigu ketiname ją pradėti. Taigi taip pat turime įvertinti visus e, argumentus, kuriuos pateikė ne tik e, skundo autoriai, tačiau taip pat ir Bulgarijos vyriausybė. Mes tikrai neketiname dėlsti šio klausimo. Sprendimo neketiname jo nukelti. Mums yra labai svarbu, kad visos galiojančios direktyvos būtų įgyvendintos visų valstybių narių, taip pat ir Bulgarijos. Tai yra klausimas susijęs su uh, vienodų sąlygų sudarimų ir vienodų traktavimų visų valstybių narių iš komisijos pusės. Kita vertus, tokiais atvejais yra labai sudėtinga <clears throat> rasti tiesą, nes klausimai susiję taip pat ir su finansavimu. Ir mes nesiekime e, padėti Bulgarijai rasti išėti iš šios padėties, tačiau tikimės e, rasti problemos sprendimo būdą, ypatingai Kalijakos pusėsalyje. Taigi Kris Deivis pirmininkė, aš tikiuosi netimsiu daugiau laiko iš kitų komiteto narių, čia norėčiau tęsti diskusiją. Jeigu teisingai suprantu, sutarties pažydimo procedūra jau tęsiasi dėl Kalėkos pusiasalio tris metus, daugiau kaip tris metus. Suprantu, kad turite įvertinti visą informaciją, Bulgarijos valdžios argumentus, tačiau kas buvo nuveikta per tris metus, pra, pradedama bylos pažydimo procedūra, kažkas turi e, atlikti darbą, jeigu Junktinėje karalystėje toks atvejs pasitaikytų, manau, kad būtų galima per savaitgalį nustatyti, ar buvo pažeista pažeistus čia atitinkamos nuostatos ar ne, dar reiktų nusiųsti atitinkamos laiškus vyriausybėms struktūroms, tai užtruktų galbūt pusmetį, kodėl dabar viskas trunka tris metus, galbūt užtruks dar tris metus, ar dar tris metus, ar jūs ketinate nustatyti galutinį terminą, kuomet jau tikrai kreipsitės į Teisingumo teismą atsakymas. Mūsų tikslas, kaip minėjau, yra išspręsti problemą ir užtikrinti, kad Natura 2000 nuostatos būtų įgyvendintos taip pat Bulgarijoje, Junktinėje karalystėje ir visose kitose šalyse narėse. To pasiekti nelengva, nes yra pakankamai daug saugomų vietovių, draustinių ir kiekvienu atveju reikia atlikti labai išsamų poveikio įvertinimą, e, išanalizuoti labai daug informacijos tiek iš gaunamos iš skundų teikėjų, tiek iš Bulgarijos valdžios atstovų. Mes keičiamės labai dideliais kiekiais informacijos, daug susitikimų yra organizuojama ir gruožėmėjus gavome paskutinį informacijos paketą iš Bulgarijos vyriausybės, dabar jį analizuojame. Kitas susitikimas stamiausių laikų yra numatytas Bulgarijoje ir balandžio mėnesį vyksime į Bulgariją nustatyti faktų vietose. Tačiau reikia atsižvelgti į visą turimą informaciją, o padėtis taip pat ir keičiasi, tą reikia paminėti. Taigi mes turime analizuoti visas detalės Sami suprantama, kad e, jeigu bus nustatyta, kad tikrai e, pažeistos atitinkamos direktyvos nuostatos, e, tai mes į tai turėsime taip pat atsvelgti, tačiau ši byla yra aktyvi veikianti. Kris Deivis. Uh, Aš manau, kad yra nemažai e, advokatų, kurie, pavyzdžiui, nereikalauja atlygio už bylas, kurių nelaimite, tai galėtumėte kreiptis į tokius advokatus ir e, jų padedami taip toliau kreiptis į teisingumo teismą ir galėtumėte laimėti nemažai pinigų iš Bulgarijos. Ar jūs galėtumėte dabar įsipareigoti mums po trijų mėnesių suteikti atitinkamą informaciją, kokią pažangą padaryti, sprendžiant šį klausimą? Ar komisija būtų, na gerai, sakykime, būsiu dosnus po šešerių mėnesių, ne po trijų mėnesių. Ar komisija yra pasirengusi vėl ateiti čia ir pasakyti, kad jeigu klausimo sprendimas nepasistumė į priekį ir bus įmamasi tolesnių, teisinių, tolesnių teisinių žingsnių. Savame suprantama atsakymas, mes esame pasirengę e, grįžti čia į komitetą po šešių mėnesių ir suteikti jums išsame informaciją, tačiau negalime jums pažadėti dabar, kad e, kitas žingsnis bus e, uždaryti, baigti tyrimą ir kreiptis į teismą, nes viskas priklauso nuo analizės, nuo daugelio faktų ir aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti ir išanalizuoti. <clears throat> siekiant imtis tolesnių žingsnių, kreipiantis į teisingumo teismą. Nematau, atsiprašau, bet nemanau, kad e, galima būtų e, kreiptis į paprastą advokatą ir e, po to eiti į teismą. Taigi aš paprašyčiau komisijos atstovų grįžti vėliau ir mums suteikti papildomos informacijos. E, Ir aš tikrai, man patinka tiek komisijos pozicija, tiek Bulgarijos vyriausybė, tačiau jeigu mes analizuotume Natūra 2000 vietovę apsaugą e, visoje Europoje, tai e, turėtume konstatuoti, kad įvyksta e, nepakankamai ir kad reikia taikyti įstatymo raidę. Pirmininkas, pritarčiau jūsų nuomonėj ir džiaugiamės, kad komisija yra pasirengusi po šešių mėnesių grįžti prie šio klausimo, užteikti mums papildomas informacijos. Kitas darbo tvarkės klausimas yra Satuhasi klausimas. tam tikrų e, grėsmę keliančių medžiagų. Taip, šis klausimas liečia ir aktualią nuomonę pagrista nuomonė, tai, tai yra pagrista nuomonė nukreipta prieš Ispaniją praeitų metų kovo mėnesį dėl situacijos susiklošiusios Huelvoje, kai Fert Iberė įmonė išvertė 2,5 milijonų tonų cheminių medžiagų uh, į pakrantės pelkynus, kurios yra kiksmingos, dėl to ir pradėjome, parengėme šią nuomonę. Taigi, pažįstas kelių svarbių direktyvų nuostatus, e, pavyzdžiui, REACH e, atliekų e, direktyva, taip pat ten yra numatytas draudimas cheminės medžiagas laikyti pakrančių pelkynuose, taip pat norime, taip pat aiškinamės, ar ši įmonė laikėsi atitinkamų direktyvų nuostatų, pavyzdžiui, savartynų. Mm, Mm, reikalavimų taip pat aiškinamės, ar Fert Iberija e, laikėsi tam tikrų reikalavimų, kurie užtikrintų aukštus aplinkosinius reikalavimus. Taigi Ispanija mus informavo apie tam tikras priemonės, kurių mes kaip tik ir prašome, kokiu tai yra, bandome išsiaiškinti, kas daroma. Taip pat buvo išsiaiškintas e, mokslinių požiūrių, kokias egzistuoja galimybės, kokie yra projektai ir kaip ketinama e, išspręsti šią situaciją. Taigi, e, žengta nemažai teigiamų žingsnių, kurie remiasi šiuo veiksmų planu. Na ir tikrasiai svarbiausia priemonė yra tai, kad uh, E, pagal nacionalinio teismo sprendimą šeimai nebuvo uždrausta išversti šias atliekas. Tai buvo padaryta praeitų metų gegužės mėnesį, taip pat buvo atliktas poveikės sveikatas. Tos cheminės medžiagos, kokį, kokį chem, poveikį turėtų tas cheminė medžiaga, m, valdžios institucijas įvertino, kokį poveikį daro poveikį ši nuodinga medžiaga. M, Tačiau, e, kai e, iš saugos įlankos medžiagos bus pašalintos, tai e, jos turės turėti, toliau turės būti apdorotos, toliau mes įvertinsime, ar nukrito rizika. Tai, na, biologinė rizika beje yra labai ribota. Buvo atlikta šios medžiagos e, cheminės savybės ir išplaukiančios iš to grėsmės, tai Ispanija, kad turės kas 3-4 mėnesį teikti atitinkamas ataskaitas, ataskaitos jau rengiamas, paskutinė buvo pateikta vasario mėnesį. Toliau Ispanija pradėjo procedūrą tam, kad būtų peržiūrėta leidimų išdavimo sistema ir tokiu būdu būtų užkirtamas kelias tokiems incidentams, bet to Ispanija e, įvertino, kokiu būtų pasiekmių socialinių, techninių, ekologinių, ekonominių ir taip toliau, jeigu tos medžiagos būtų surinktos iš to pelkyno. Taip pat vertinamas, kiek E, kiek užtruktų ir kiek kainuotų e, atitinkamo savartino pastatymas. Ir tai tas savartinas veiktų 17 metų, kainuotų daug, mes nemanome, kad tai yra tinkama e, alternatyva. Na, o tos teritorijos, rekreacijos, atgaivinimo planai taip pat mūsų neįtikino, jie buvo atmesti. Taip pat verta pabrėžti, kad Ispanija tam prie bendradarbiavus visais suinteresuotais asmenimis tam, kad būtų rastas tinkamas sprendimas ir paaiškintų atitinkamas priemonės, kurios buvo taikomas po uh, Europos parlamento uh, e, fakto aiškinimo dokumente uh, pateiktų rekomendacijų. Taigi, uh, Ispanija šiuo metu uh, tink, rengia atitinkamus žingsnius. Na ir mm, e, komisija tikrina panašų skundą, kuris buvo aptartas praeitų metų spalio mėnesį peticijų komitete. Ar turite papildomų klausimų? Ne. Tuomet kitas klausimas apie Europos aplinkos sauginės inspekcijas. Prašom. Ačiū. Komisija pripažįsta, kad aplinkos saugos inspekcija yra svarbus būdas užtikrinant, kad ES lygmenių bus laikomasi aplinkosaugos teisių, teisės. Valstybės narės pripažįsta tą svarbą, tačiau ES lygmenių reikia tolesnių veiksmų. Reikia pasakyti, kad teisinis pagrindas tokioms inspekcijoms per pastaruosius keletą metų ženkliai pagerėjo. Į jį dabar įeina 2001 metų rekomendacijos, kuriuose nusatyti pagrindiniai inspekcijų kriterijai ir kiekviename atskirame sektoriuje yra taip pat atitinkami dokumentai. Sektorinės inspekcijos e, leidžia priderinti e, bendruosius inspekcijų principus, atsižvelgiant į specifiką. Komisija perkelė e, teisiškai saistančius inspekcijų reikalavimus į visą virtinę e, teisinių dokumentų, direktyvų, reglamentą dėl anglies e, sugavimo ir saugojimo ir kitų. Mm, dar kita svarbi mintis yra susijusi su komisijos inspektorių bendradarbiavimu su nacionaliniais inspektoratais. Čia siekiama pagerinti tą bendradarbiavimą ir skatinti tokių inspekcijų sinergiją. Todėl prieš keletą metų sukūrėme ES tinklą aplinkosaugos saugos teisės aktų įgyventinimui ir stebėsenai. Jis apjungia e, inspektoratus, e, rengia įvairiausius renginius, tame tarpe pereitų metų lapkri, lapkričio mėnesio seminarą skirtą inspekcijų darbo efektyvimui įvertinti. Ypatingai jame buvo atkreip, kreipiamas dėmesys į pramonės e, teršalų prevenciją. Nepaisant visų tų pastangų, sektoriniai teisės aktai, rekomendacijos, bendradarbiavimas su nacionaliniais inspektoratais, Dar e, reikia pripažinti, kad e, skirtingose valstybėse narėse tokių inspekcijų kokybė smarkiai skiriasi. Per pastarosius keltą metų surenkti seminarai valstybėse narėse rodo, kad ten yra dar nemažai trūkumų, tame tarpe trūksta tinkamai organizuotų struktūrų, e, tinka taip pat ir, e, trūksta taip pat ir e, reikimų veiksmų, užkertant kelią pažeidimams trūksta sankcijų. Pripažįstama labai aiškiai, kad negalima E, sulaukti ES aplinkos sauginių įstatymo taikymo teigiamų poveikio. Todėl komisija bando išanalizuoti inspekcijų tobulinimo galimybės ir būtinybę keisti tai. Yra keletas alternatyvų, kaip tai padaryti. Siūlomas alternatyvos e, numato pavyzdžiui, tam tikrų gairių atskiriems sektoriams parengimą, horizontales priemonės, stiprinant inspektoratus. Yra ir e, galimybė pateikti naują direktyvą, kuri reglamentuotų e, pavojingas medžiagas tačiau e, galimybės toliau plėsti sistemą bus smulkiau aptartos busimame komunikate kurį komisija dabar svarsto ir kuris bus skirtas e, geresniam aplinkosauginių įstatymų įgyvendinimui. Konsultacijos vyksta ir ES lygmenių ir su valstybėmis narėmis siekiama, kad e, būtų geriau įgyvendinami aplinkosauginiai įstatymai. Dėkoju. Ar būtų papildomų klausimų? Kris Deivis. <clears throat> Kolegė Hasi uždavė labai e, tinkamą klausimą. E, iš esmės e, kalbama apie politikos rytį, o ne apie įstatymų nesilaikymą, 99 metais ar 2000-aisiais mūsų komitetas svarstė galimybę e, nustatyti tam tikru, tikrus minimalius e, aplinkosauginius inspekcijos reikalavimus ES lygmenių, bet tas pasiūlymas nebuvo priimtas, jam nebuvo pritarta. Aš manau, kad prie to reikėtų grįžti. Dabar turėtume pereiti prie kito darbo tvarkės punkto apie eksploatuoti nebetinkamas transporto priemonės. Kris Daivis čia norėjo pasisakyti, tačiau tikriausiai jis neprieštaraus, jeigu mes suteiksime žodį pirmiausia komisijos atstovams. Ačiū. Pirmininkė. Aš esu And uh, as you may remember, uh, well, until recently, uh, I was uh, uh, doing what uh, uh, my colleague Ion Codescu was. Uh, Le voilà. Taigi aš esu aplinkosaugos generalinio direktorato atstovas ir pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad palankiai vertiname parlamento pareikštą paramą pagerinti e, lengvųjų automobilių direktyvą ir e, atsižvelgti į nacionalinių valstybių patirtį, siekiant ateityje pagerinti jos gyvendinimą. Ši direktyva skirta sumažinti nenaudojamų lengvų automobilių kiekį, e, jų surinkimą, perdirbimą ir pavojingų medžiagų e, neutralizavimą. Taip pat turėtų prisidėti prie e, geresnio ekologinio dizaino ir bendrai perdirbimo galimybių panaudoto automobilio atliekų. Kaip patvirtinta parlamento <clears throat> pranešime, direktyva susiduria su tam tikromis problemomis ją įgyvendinant. Komitete jau pastaraisiais metais buvo aptartas, e, aptarta padėtis e, metinėme susitikime, kurį organizavo ponas Kris Deivis. Problemas reikia nuolat ir toliau spręsti, siekiant, kad Europa gautų, kaip manoma, daugiau naudos iš šios direktyvos nuostatų įgyvendinimo ir konstatuojant, kad dabartinė padėtis nėra visiškai patenkinama. Tiek Europos parlamentas, tiek komisija kaip svarbiausią problemą įvardyje neatitikimą tarp nenaudojamų automobilių skaičiaus valstybėse narėse ir e, nacionalinių atitinkamų kompetitingų tarnybų išduotų leidimų e, nenaudojamams automobiliams naikinti. Tai rodo, kad e, nėra tinkamai renkami statistiniai duomenys apie nenaudojamus automobilius ir jų buvimo vietą. Ši problema yra iš dalies susijusi su valstybės narise taikomos registracijos procedūros priežiūra ir iš dalies <clears throat> nenaudojamų automobilių eksportų e, už ES ribų. Pastaraisiais metais mes pareiškėme Išreiškėme vilti, kad 2008 metų statistiniai duomenys, e, kurios valstybės narės pateiks birželio mėnesį, patvirtins, kad padėtis valstybėse narėse pagerėjo. Kol kas dar nebaigiame vertinimo tų naujų domenų, kurias mums pateikė valstybės narės. Deja, pirminė analizė, jos rezultatai rodo, kad pažangos siekiama nepakankamai greitai, nes vis dar didelė dalis e, nenaudojamų, nenaudojamų automobilių nežinia kur yra, nes e, pagal e, direktyvą joms nebuvo iš, jiems nebuvo išduoti perdirbimo leidimai arba jie nebuvo eksportuoti. Taigi reikia ketinai imtis atitinkamų žingsnių sprendžiant šią problemą. Komisija pirmiausiai patikrino nacionalinius teisės aktus ir pradėjo kelias sutarties pažydimo e, procedūras, procedūras E, kai kurių valstybių atžvilgių dėl direktyvos nuostatų netinkamo perkelimo. Devynios tokios procedūros yra pradėtos ir kai kuriais atvejais <clears throat> pagrindinė problema yra susijusi su direktyvos nuostatų, susijusi su automobilio registravimu tinkamu perkelimu ir taip pat automobilio nenaudojimo naikinimo nuostatų perkelimu kai kuriais atvejais mes užmesgėme dvišalius kontaktus su valstybėmis narėmis ir ėmėmės iniciatyvos iš komisijos pusės. Tos iniciatyvos baigėsi sėkme, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje automobilių transporto priemonių registravimo e, sistema buvo pakeita ir pritaikyta prie direktyvos nuostatų. Pastaraisiais metais mes prisijėmėme įsipareigojimą pagerinti su nenaudojamais automobiliais susijusių statistikos duomenų padėtį. Balandžio mėnesį parengėme ir e, išleidome atitinkamas gairias pagal kurias valstybėms narėms rekomenduojama pateikti išsame informaciją apie registruotas transporto priemonės panaudotų automobilių, e, kurie buvo eksportuoti, apimtis ir <clears throat> e, sunaikintų nenaudojimo automobilių skaičius. Remdamėsi šiais duomenimis mes galėsime susidaryti tikrovišką vaizdą apie e, padėtį ir pasvarstyti galimybės ją pagerinti. Mes taip pat svarstame galimybę pakeisti duomenų teikimo metodologiją, siekiant, kad teikiami duomenys e, mums suteiktų daugiau informacijos apie tai, kas dabar uh, vyksta su <clears throat> automobilių atliekomis arba nenaudojamais automobiliais. Taip pat mes baigėme renkti gairias dėl e, automobilių atliekų gabenimo, derindami jų nuostatas su atitinkamu e, kompetitingu nacionaliniu tarnybų pasiūlymais. Taip pat dėl e, naudotų transporto priemonių eksporto į trečiašius šalis mes esame numatę e, atitinkamas specialiasias nuostatas, siekdami gyveninti savo tikslus. Lygiai grečiai mes rengiame teisės akto pasiūlymą, e, siekiant sugriežtinti valstybėse narėse vykdomą priežiūrą susijusią su <clears throat> atliekų gabenimo reglamentu. Visi šie veiksmai turėtų pagerinti padėtį. Negalime atmesti, kad ateityje direktyva bus peržiūrėta remiantis sukaupta patirtimi, tačiau šiuo metu pirmenybę teikiame geresniam dabartinės direktyvos nuostatų įgyvendinimui. Deja, stebėsenos galimybės ES lygmenių yra ribotos ir kaip jūs veikiausiai žinote, šiuo metu svarstame galimybę įsteigti atliekų agentūrą e, siekiant e, pagerinti stebėsiną. Pabaigai noriu pasakyti, kad geresni, geresnis direktyvos įgyvendinimas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų išteklių ir resursų vald... <clears throat> geresnio naudojimo ir valdymo tikslus. Mes tikimės, kad įgyvendinus šią, šios direktyvos įgyvendinimo klausimas turėtų būti labiau rimčiau traktuojamas valstybės narėse, Kris tai Deivis. Dėkuoju. Tai aš buvau Karls Heinzas Francis buvo pranešęs dėl šios direktyvos. Prieš aš buvau išrinktas, atrodo, 89 tai metais ir balsavimai vyko 2000 metais ir prisimenu, tai buvo tikrai esmės geras teisės aktas. Teisės, e, teisės aktas, kuris leidžia išspręsti 14 milijonų automobilių E, problemą, tai yra nebenaudojimo automobilių, kurias reikia perdirbti ir kaip e, sprendžiama ši problema, pažiūrėjau, skatinant ekologiškus modelius. Ir kadangi tai yra europinė priemonė, e, tuo metu gamintojai gazdino, kad mes persikėlėme kažkur kitur, iškelsime gamybę, jeigu įsidėksite šį teisės aktą. Jie nenorėjo prisimti atsakomybės Jie buvo labai susirūpinę dėl gamintojo atsakomybės, tačiau praktikoje pasirodė, kad tie būkštami buvo visiškai nepagristi ir tai tikrai tai nesukėlė gamintams jokių problemų, bet kiek aš suprantu, nors tuo metu jie teigia, kad tai sugriaus e, Europos automobilių pramonės pamatus. Taigi, kaip jau minėjo komisijos atstovas, situacija nėra visiškai ideali ir parlamento politikos departamentas skyrius parengės padėties analizę, joje yra pateiktos rekomendacijos ir labai malonu, kad komisija įsigilina šį dokumentą. Vienas iš, viena iš problemų yra tai, tai kad e, pagal seks statistinius dinksta kažkur milijonai automobilių, galbūt į užsienį išsivežimi, gal kažkur ir keli milijonai metų kasmet ne siunčiami tais keliais perinkimui, perdirbimui, kaip kad mes tikimės. Ir tie, nemažai tie, tų senų automobilių, tiesą sakant, turėtų senai būti atiduoti į savartynus, o nebevažinėti keliais. O kai dėl kitų aspektų, tai, tai komisija jau jį palėti, tai prastas e, e, teisės aktų įgyvenimas kai kuriuose valstybės narėse. Prastas perkelimas dėl vairių priežasčių. Tai labai malonu, kad e, per komisiją man padėjo Junktinė karalystė užpildydama spragas, kurios egzistavo Junktinės karalystės teisės aktuose, tokios visiškai nesąmoningos traktos spragos. Na, pasak. E, statistinių duomenų e, kasmet milijonas automobilių vietoj to, kad būtų atiduoti perdirbimui ir šalimui, jie pasilieka kažkur skiemuose ar soduose. Tai tiek dėl perkelimo. O antras dalykas - duomenys. Tai atrodo, kad duomenys e, yra tvarkomi, renkami skirtingai, todėl negalima jų palyginti. Trečia e, - teisėtų išvež... automobilių išvežimų klausimas. Na, E, vienas iš teisės akto reikalavimų yra ne vien tik tais perdėti tuos panaudotojų automobilius, bet ir prignypti teršėjus. Taigi, nelabai aišku, kaip minimalios aplinkosauginės inspekcijos vykdomos. Ir atrodo, kad kai kuriuose valstybėse narėse apskritai nėra statistinių domenų, kurie tai pagrįstų. Ir matyti, jeigu tokios inspekcijos būtų atliekamos, būtų vertimas rezultatas, situacija būtų prastoka. Na ir dėl pakartotino perdirimo panaudojimo ir ar mes pasiekėme atitinkamus tikslus. Na, jeigu turime įrodymų, tai galime gal pateikti ir, um, ir, ir skaičių, statistinių domenų, tačiau daugelis automobilių nebetinkamų naudoti tiesiog nepatenka į statistinių domenų rinkimą. Kitas komisijos minėtas klausimas yra mokesčiai. Ar nėra e, gairėse kokiu nors rekomendacijų, kaip aš žinau? E, tarkim, mokamas kelio mokestis kiekvienam automobiliui, kol esi pateikęs įrodymų, kad automobilis buvo sunaikintas. Ir toks įrodymų, tokia prievalė pateikti įrodymus priverčia savininką iš tikrųjų taip ir pat padaryti, nes jis toliau turėtų mokėti kelio mokestį. Tai gal reikėtų tokių rekomendacijų na, atrodo, jūs rengėte tolimesnės gairias, skatinate ir valstybės narės žiūrėti, kaip gyvendinamas teisės aktas ir mes kaip parlament, jūs raginate mus kaip parlamentą daryti ir toliau spaudimą. Mes mielai tai padarysime. Teisės aktas galioja jau dešimt metų, galbūt ne viskas taikoma teisingai, norėtųsi išvengti išsamios reglamento peržiūros nes tikriausiai užtruks metų metus, kol bus susitarta dėl tokios peržiūros ir patitinkamų keitimų. Taigi, ką jūs ketinate daryti? Gal čia galima daryti kažkokį spaudimą komisijai? Kaip jūs patys save, kaip Münchhausenas užkrastytės pasikelsite? būtų pasiektantis tikslų. Labai trumpai, dėkoju už atliktą tyrimą. Na ir kai ka, pažvelgsime į tą daugybę teisės aktų reglamentuojančių uh, atliekų tvarkymą Europos Sąjungoje, bet atsiprašau, kad kalbu gimtąją kalbą, kaip ten bebūtų tų teisės aktų Europos Sąjungoje yra labai daug. Taigi, galima teikti, kad ši eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyva yra viena iš tų, kuri buvo įgyvendinta tinkamiausiai. Yra įvaira problemų, pavyzdžiui, nelegalus importai, eksportai į trečiasias šalis. Mm, manau, kad galima išspręsti tokias problemas. Ir beje, mm, mums bevi šios direktyvos dėka mums beveik pasiekti, kad automobiliuose beveik nenaudojami sunkiai, sunkiai metalai, išskyrus tai tais atvejais, kai jau visai nėra alternatyvų. Na. Na, na. Taigi dabar norėčiau užduoti dar komisijai štai kokį klausimą. Ar ver, nevertėtų peržiūrėti šio teisės aktų tam, kad būtų išspręstos problemos susijusios su šios direktyvos įgyvenimo. Ar manote, kad tai būtų tikslinga? Na, o čia patiktas tyrimas, jį trumpai apžvelgus, rodo, kad tai nėra prasminga. Man rodos, yra kitų atliekų rūšių, kurios kelia daug didesnių problemų e, aplinkosaugai, kurių mes negalime sukontroliuoti. Čia paminėsiu tik tais elektroninius panaudotus prietaisus. Taigi, sakyčiau, iš esmės nėra kažkokių didelių problemų susijusių su direktyvos įgyvenimu. Gal nedidelis problemas, bet jos išsprendžiamas. Na ir kaip minėjo Krisas Deivis, yra valstybių narių, kur direktyva taikoma labai gerai, kitur praščiau. Taigi galbūt e, vertėtų pagalvoti apie tas valstybės, kur viskas vyksta ne taip gerai, pagalvoti apie mm, panaudotų automobilių ar netinkamų naudoti automobilių mokestį tam, kad savininkai būtų paskantyti atiduoti tuos automobilius perdirbimui komisija. Dėkuoju. Na, kaip Europos parlamentas galėtų mums padėti? Aš manau, kad parengta studija apie susidėvėjusius automobilius, kurią jūs užsakėte komisijai, buvo labai naudingas tai, ką mes e, studijoje atradome, mūsų nenustebino, nebuvo labai didelis surprizas. Na ir komisijai belieka ir toliau plačiau informuoti apie vis dar egzistuojančias uh, spragas toje direktyvoje, kuri bando išspręsti vieną iš aktualiausių problemų susijusių su atliekomis. <clears throat> Iš tikrųjų, ši direktyva svarbi ne tik tai aplink, aplinkos apsaugai, bet ir siekiant pasiekti mūsų tikslus išteklių veiksmingumo, efektyvumo srityje. <clears throat> Vėlgi e, parlamentas galėtų nuveikti labai konkrečių darbų, pasinaudodamas savo institucinėmis galiomis. E, šiais metais, truputį vėliau, mes tikimės pateikti pasiūlymą, kuriuo sustiprintume kontrolę pagal reglamentą, kuris reglamentuoja atliekų pervežimą ir čia senų ar padėvėtų automobilių pervežimas taip pat bus reglamentojamas ir prisidės prie susidėvėjusių automobilių direktyvos tinkamo įgyvendinimo. Dabar dėl minties e, naujoje redakcijoje šią direktyvą pateikti mums kol kas prioritetas yra pasiekti geresnio dabartinės direktyvos įgyvendinimo yra tam tikrų skirtumų tarp valstybių narių ją įgyvendinant ir privalome paspausti tas valstybės narės, kur tas įgyvendinimas prastas, kad jos siektų aukštesnio standarto. Yra vienas e, labai svarbus elementas, kuris mums e, labai svarbus yra susijęs su tuo, kaip e, gauti visą informaciją apie tai, kas vyksta valstybėse narėse. Kol kas turime čia spragų, Tačiau apskritai dabar turime daug aiškesnį vaizdą negu kad dar visai neseniai. Dėkoju. Ačiū ir Jums, ar būtų papildomų pastabų. Kris Deivis. Na, į kolegos pastabas aš sureaguosiu. Teisingai sakoma, kad jeigu pasižiūrėsite į teisės aktus dėl atliekų, tai mažai tų teisės aktų yra tobulų ir mūsų aptariama direktyva geriau veikia negu kad kitos tačiau vis tik tarp valstybių narių skirtumai labai dideli, kai kur labai gerai jį įgyvendama, kai kur prastai. Pagal valdysenos filosofiją sektų, kad jeigu norite valdyti, turite sugebėti ir pamatuoti. Ir problema dažnai yra ta, kad e, negalime suskaičiuoti, nežinome, ar jau įgyvendinome 50 procentų užsibriežto tikslo, ar mažiau, nes iš tikrųjų nežinome, koks tas tikslas yra. Žinoma, nesu, tiksla, nesu įsitikinęs, ar komisija gali surinkti informaciją apie tai, kas atsitinka su sudėvėtais automobiliais, kiek iš jų patenka į metalo laužą, kiek yra perdirbami, kiek yra išvežami. Tada galėtume geriau pažvelgti, kaip tas įstatymas taikomas ir kur dar yra silpnų vietų. Komisija ar norėtų dar atsakyti į šias pastabas? Tiesiog pasakysiu, kad e, būtent e, tokio tikslo ir mes siekiame. Siekiame susidaryti aišku vaizdą, kas vyksta kiekvienoje valstybėje narėje. E, aišku, to tikslo dar nepasiekime, bet artėjame prie jo. Dėkoju. Tiek tada dėl šio darbo tvarkės punkto. Kitas yra bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio peržiūra. Turime komisijos atstovę, kuri ir pasisakys šio klausimu. Komisijos atstovą. Yeah, Sveiki, Aš pasisakysiu komisijos vadu 2010 gruodžio mėnesį priemė komunikatą 2010-2023 dėl e, bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio peržiūros. 2005 metais komisija patvirtino atitinkamą strategiją, dėl kurios parlamentas patvirtino rezoliuciją. Strategija buvo skirta tiek vidaus politikai, tiek e, kaip dabar strategijai pasauliniu mastu. <clears throat> buvo atkreipiamas dėmesys e, tarptautiniu mastu į su gyvsidabriu susijusius aspektus, tačiau jo mastas buvo mažesnis nei Šiuo metu praėjus penkeriams metams po strategijos patvirtinimo pastebime rimtą pažangą. Visi, visos 20 priemonių numatytų strategijoje yra arba įgyvendintos, arba beveik įgyvendintos. Norėčiau pabrėžti, atkreipti dėmesį į e, tris teisės aktus, kurie buvo patvirtinti 2005 metais ir e, su jais susijusius pasiekimus 2007 metais buvo patvirtinta direktyva apriboti tam tikrų matavimo prietaisų rinką, kurių gamyba naudojamas gyvsidabris, pavyzdžiui, termometrų gyvsidabrinių, kurie naudojami būtyje. 2008 metais parlamentas ir taryba pritarė reglamentui uždrausti uh, E, gyvstibrio eksportą ir e, saugojimą. Eksporto draudimas įsigaliojo prieš kelias dienas, tiesą sakant. Galiausiai 2010-aisiais naujoji pramonės taršos direktyva buvo patvirtinta pagal šią direktyvą Dabar mes e, remsimės pačią naujausią technologiją siekiant e, išmatuoti gyvsidabrio dalį bendroje, bendrame taršos fone. Komisija e, daugiausiai dėmesio skiria svarbiausiams sektoriams yra chloro šarmo pramoniai. Ir e, yra numatyta toliau atitinkamus teisės aktus ir jų įgyvendinimą skirti jiems atitinkamą dėmesio. Šioje strategijoje yra numatyta 20 priemonių, apie jas daugiau neminėsiu išsameu. Čia noriu pabrėžti, kad reikia. Taigi buvo įsteigtas atrinkimas tarp vyriausybinis komitetas, kurio užduotis yra parengti teisiškai privalomus priemonės, kad e, būtų sumažintas tarptautiniu mastu gyvsidabrio gaminių tiekimas į rinką, tai yra pagrindinis šios strategijos tikslas, ypač sveikintina ir teigiamai vertintina, kad jau prasidėjo atitinkamas darybų procesas ir ES dabar sutelkia tiek pastangas, tiek išteklius dalyvavimui šiuose dėrybose. Tikimės, kad iki 2013 metų pradžios pasieksime e, konkrečių rezultatų. Norėčiau naudodamasis progą e, Jūs informuoti, kad komisija išsiuntė laišką Jūsų komiteto pirmininkui dėl ataskaitos susijusios su šių tarptautinių dėrybų antrąją sesiją dėrybų, kurios e, vyko šių metų pradžioje, kaip jau minėjau, teigiamai vertintini tokie poslinkiai, tačiau dėl jų, tarptautiniu mastu, tačiau dėl jų neturėtume sėdėti nuleidę rankų Europos Sąjungoje. Norėčiau į tris priemonių paketus įgyveninant gyvsidabrio strategiją atkreipti dėmesį šiuo metu. Cheminių medžiagų agentūrai vadovaujant atliekamas tam tikras įvertinimas ir galimybių ateityje apriboti e, gaminių turinčių gyvsidabrį e, pardavimą. Ir e, tie pasiūlymai turėtų papildyti ankstesnį mano minėtą reglamentą, kuriuo buvo uždraudžiama įranga ES naudoti atitinkamą gyvsidabrio turinčią įrangą arba gaminius. Kitas e, mūsų veiksmų paketas yra nustatyti atitinkamus saugaus gyvsidabrio saugojimo kriterijus. Iki vasaros turėtų būti parinktas atitinkamas su e, šio 2005 e, metų reglamento įgyvendinimo teisės aktus šie kriterijai šiuo metu taikomi laikinam gyvsidabrio saugojimui, reikia dėti daugiau pastangų, siekiant užtikrinti nuolatinį gyvsidabrio saugojimą, nustatyti jo sąlygas po žemę. Taip pat mes atsižvelgėme į, į e, e, e, į amalgamą ir gyvsidabrio dalį joje. Pabaigai savo trumpą e, pristatymą baigsiu pabrėždamas, kad uh, teršalams, kurie gali teršti ilgą laiką ir nukeliauti mažus atstumus, būtina e, kovojant su jais dėti pastangas ne tik ES viduje, tačiau taip pat siekti ir susitarimo atitinkamų tarptautinių mastų. Ačiū. Norėčiau dar pasitikslinti trumpai. Dėkuoju išsitikę informaciją. Taip, gyvsidabris. Uh yra nuodingas, todėl reikia užtikrinti, kad vartotojai neturėtų tiesioginio kontakto su gyvsidabiru, aišku, reikia vengti ir ilgalaikio gyvsidabirio poveikio varti, e, aplinkai ir komisija dabar labai išsamei nurodė, e, e, kokiais, kokiems produktams turėtume ES lygių teisę aktų pagalbą uždrausti uh, <clears throat> naudoti gypsidabrį, tai pavyzdžiui, vairūs spausdintuvai ir taip toliau. Nors, aišku, yra prietaisų, kurie yra labai e, plačiai naudojami e, rinkoje, minėjote baterijas, minėjote amalgamą, taigi norėtų sužinoti, ar neketina komisija suformuoluoti pasiūlymą, kurio uždraustų e, gypsidabrio naudojimą šviestuvuose. Nes tai ypač e, labai paplitusi gyvsidabrio naudojimo forma namų ūkiuose. Na ir reikėtų galbūt įvertinti e, pavojų, kuris kyla, jeigu sus, sudūšta švietimo lemputė namuose. Taigi galbūt komisija ketina parengti atitinkamą pasiūlymą dėl gyvsidabrio tokiuose prietaisiuose uždraudimo. Yes, thank you. Dėkoju. Pavojingų medžiagų e, naudojamas šiuose lemputėse, tai yra kaip tik e, yra reglamentas direktyvoje dėl pavojingų medžiagų elektrinės ir elektroninėse prietaisuose. Ir buvo pasiektas sutarimas dėl šios direktyvos peržiūros. E, e parlamentas ir taryba dėl to praeitų metų pabaigoje susitarė. Ir pagal šios direktyvos dabartinę versiją šiuose lemputėse yra ribotas gypsidabrio kiekis iki 5 mg. Ir pagal šios direktyvos principą, jeigu egzistuoja alternatyvos, tai tuomet E, apskritai gyvsidabris, jeigu egzistuoja alternatyvos, tokiuose prietaise nereikėtų naudoti gyvsidabrį, ar jis turėtų būti iš viso bent ribotas. Taigi komisija e, yra patvirtinusi nuostatas, pagal kurias e, e, šių metų gruodžio mėnesį leistina norma lemputėse bus 3,5 mg gipsibrido, o iki 2012 metų šis skaičius bus visai uždraustas. Na ir pagal mokslinio komiteto, kuris gilinasi į sveikatos ir aplinkos saugos riziką, negalėjo e, padaryti išvadas, kad e, sudužus tokiams lemputėms pavojus kiltų saugusiems. Na, dėl vaikų, vaikams kilančio pavojaus jie negalėjo prieiti išvadų, nes tiesiog trūksta duomenų. Na ir aišku, rekomenduojama, kad e, jeigu sudūšta tokios lemputės namuose, būtumėsi kažkokių minimalių atsargos priemonių. Ir valstybės narės turi atitinkamai informuoti apie tai. Taryboje visai neseniai buvo patvirtinta tarybos išvada dėl strategijos, kurioje be kita ko E, valstybės ir komisija raginamos didinti gyventojų samoningumą ir informuoti apie klausimus susijusius su gyvsidabriu. Dėkoju. Na, atrodo visi patenkinti sutiktų atsakymą. Dėkoju komisijai ir perikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra klausimas, kurį suformulavo ponas Pok, ponas Peterle ir Lainin dėl ES politikos kovant su storosios žarnos vėžių trūkumu. Ir iš karto suteiksiu žodį komisijos atstovui, o pat aišku, ponas Pavelas Pokas turės galimybę sureaguoti. Na, taigi žodis komisijos atstovui, prašau. Dėkoju. Mano vardas yra Štefanas Štek, esu iš Sanko generalinio direktoratos. Na ir kadangi yra trys klausimai, vienas klausimas veikiau liečia um, mokslinio tyrimo klausimus, tai atsakys kolegė iš kito generalinio direktorato, kuris yra labiau atsakingas. Pradės nuo trečiojo klausimo, tai yra kada komisija ketina parengti uh, gairės dėl storosios žarnos vėžio tyrimų ir kodėl e, e, atsiliekama, tiesą sakant, 2011 vasario 3 dieną paviešintos gairės, gal kiek pavėluotai, bet jau jas dabar turime Na ir šio projekto apimtis galbūt paaiškina bent jau iš dalies tą vėlavimą ir gairės. Rengiant gairės dalyvavo 90 ekspertų 32 šalių, taigi tai labai išsamus dokumentas, jame yra 10 skyrius, 400 puslapių ir daugiau nei 250 rekomendacijų ir daroma 70-50 nuorodų į mokslinius straipsnius ir įrodymų pagrindo aprašas, kuris yra beje net neišpausdintas, yra tūkstančio, tūkstančio puslapio dokumentas. Tai rodo, e, kokią pridėtinę europinę vertę turi, kai jeigu visos valstybės narės prisideda prie šio darbo ir netliekamas darbas pavieniui. Taigi labai svarbu žinoti, kad mm, per mūsų bendradarbiavimą su tarptautinė um, kovos su vėžio agentūra Lyonė buvo buvo pasitelkta, taigi komisija nesigilino į šį poveikio vertinimą ir tiesiog e, buvo renkiami įrodymai, kuriais remintis parengtos gairės. Perėsiu prie pirmojo klausimo, tai yra tų papildomų priemonių, kurių ketina komisija imtis tam, kad e, būtų valstybės narėse paspartintas gyventojų tyrimo procesas Taigi, e, gairėse numatytas aukštos kokybės tikrinimas, nes tokiu būdu pacientai gali laiku pradėti gydyti, kas išgelbėti gyvybę. Ir tai, tai reikia daryti atliekant ankstyvąją e, prognozę. Na, pavyzdžiui, galima atlikti e, kraujo tyrimus ir laiku atlikus tokį E, tokius tyrimus, 50 procentų sumažėjo mirties nuo vėžio e, tikimybė e, amžiaus grupė nuo 50 iki 25 metų ir tai lėsų 30 milijonų gyventojų Europos Sąjungoje. Įspūdingas skaičius, kaip jūs teisingai pastebėjote, paaiškinime dėl jūsų klausimo. Pirma ataskaita apie tarybos rekomendacijų gyvenimą valstybėse narėse rodo, kad viena iš trys trijų patikrų, vadinamo štarosios žarnos patikrų buvo netinkamai gyventas valstybėse narėse, tačiau procesas yra dinamiškas. Na ir valstybės narės rengiamos programos, kurios yra gyvenimas. Ir Na ir, sakyčiau, parengimi darbai susiję su gairių rengimu turi teigiamą poveikį šių patikrų atlikimui valstybėse narėse. Supraskime, kad tai nėra paprastas procesas. Vis. Na ir aišku, jeigu norima tikrinti visus gyventojus, gal atitinkamas programas, tai reikia uh, E, didelių išteklių reikia planuoti, atlikti tyriamuosius projektus, taip pat atsižvelgti geografinius aspektus ir taip toliau komisija tikrai vertintų jūsų paramą, raginant valstybės narės pasinaudoti jau turimais mechanizmais, tai yra konkrečiai gairiamis, o taip pat bendradarbiavimu per naujas e, partnerystės kovoje su vežiu. Tai aš manau, kad dabar atsakiau pirmą ir trečią klausimą ir dabar paprašysiu Marijos atsakyti antrąjį klausimą. Labadiena. diena. Labai diena, aš vadovauju medicinos mokslų tyrimų skyriui. Mokslo tyrimų ir inovacijų generalinėme direktorate. Jūs klausėte, ar komisija neketina daugiau skirti dėmesio storiose žarnos vėžiui būsimosiose mokslo tyrimų programuose. Kai kalbam apie septintąją pagrindų mokslo tyrimų programą, siekdami optimizuoti mūsų poveikį šioje srityje, mes susitelkėme ties e, vėžio prevencijos, patogenezės, diagnozės, gydimo ir kitais e, klausimais. E, tiems reikalams buvo skirta apie 455 milijonai eurų. E, buvo įgyvendinta visa virtinė projektų, kuriuose buvo įtraukta daugiau kaip tūkstantis įvairių laboratorijų. Konkrečiai, kalbant apie mm, storosios žarnos vėžį, tai e, šiems problemams tirti buvo 2002-2006 metais skirta 62 milijonai eurų. Ir maždaug 42 milijonai eurų buvo skirta iš septintosios pagrindų programos. Problemas, kuris buvo sprendžiamas tuose projektuose, buvo ankstyvos diagnozės problemos, taip pat e, kamienių lastelių vaidmuo, e, aptinkant e, ir gydant storosios žarnos vėžį, optimizavimo metodai. Ir kitos temos buvo tyrinėjimo objektai. Atsparumas chemoterapijai, metastazių vystimosi problemos ir e, kitos temos taip pat buvo įtrauktos į įvairius mokslo tyrimų projektus. 2011 m. Liepos mėnesį ketinama apžvelgti visas tas pastangas. E, Storiosios žarnos e, vėžio asociacijos e, yra suinteresuotas draugės spręsti tas problemas. 2013 metais atsiprašau, 2012 metais ketino parengti specialų leidinį skirtą šiai problemai. Tarp dabartinių pastangų reikėtų taip pat paminėti tai, kad komisija dalyvauja iniciatyvoje, kurios tikslas koordinuoti pastangas pasauliniu mastu, sukurti pasaulinį konsor, konsortiumą. E, tos iniciatyvos biudžetas yra 21 milijonas eurų. Studija yra platesnio pobūdžio, skirta įvairioms vėžio rūšims, bet ten patenka taip pat ir storosios žarnos vėžio problematiką. Mes taip pat stengiamės koordinuoti tyrimus vėžio srityje, pasinaudojant e, egzistuojančiais e, vėžio tyrimo centrais. Yra taip pat ir kitų iniciatyvų, kurių tikslas e, e, susijęti nacionalinės programas e, tame tarpe ir vėžio susirgymų registrų sukūrimą, pasikeitimą informaciją taip pat patenka ir TransCan programa, kuri prasidėjo 2011 metais. Patikime taip pat Europos partnerystės prieš vėžį iniciatyvą. Jos vienas iš tikslų yra pasiekti, kad iki 2013 metų būtų pasiektas vieno trešdalio visų lėšų skirtų mokslo tyrimams vėžio srityje koordinavimas. Komisija, kaip žinote, jau pradėjo renkti kitos pagrindų programos gairias. Pateikėme pasiūlymus dėl e, bendro e, strateginio dokumento, pakvietėme visas suinteresuotasias šalis pareikšti savo nuomonę, nes norime išsiaiškinti, kokios būtų svarbiausias rytys, kuriuose būtų verta investuoti, siekiant inovacijų ir mokslo tyrimų efektyvumo. Ačiū pirmininkė už labai išsamius atsakymus. Visiškai suprantu, kad dabar jau laikas galbūt neklausimams, o vakariniai, tačiau labai du svarbus klausimus noriu užduoti. ES šiuo metu dalyvauja finansuojant pasaulio sveikatos organizacijos tyrimus susijusius su vėžiu. <clears throat> kovo antrą dieną Europos parlamente vykusiose diskusijose, kuriuose dalyvavo komisijos narys dalį Europos vėžio tyrimo agentūros plėtra buvo pasiūlyta ir papildomas finansavimas vėžio tyrimus. Noriu paklausti, ar komisija ketina prisidėti arba paremti tokio pobūdžio iniciatyvą Antras klausimas, ar komisija atsižvelgiant į starosios žarnos vėžio e, ypatumus ketina parengti tam, tam tikras instrukcijas, tam tikras gairias, kurias būtų galima e, paskelbti valstybėse narėse susijusias uh, su nauda, kurią teikia e, starosios žarnos vėžio tyrimai. Ačiū. Žodis komisijai. Ačiū, ponė Pots, už šį klausimą. Noriu pasakyti, kad vertiname bet kokią politinę paramą mūsų veiklai ketiname vykdyti ir toliau atitinkamą darbą tam, kad įgyvenintume valstybėse narėse plataus masto diagnozavimo, tikri, tikrinimosi programas dėl Europos Europos lygių veikiančio instituto ar agentūros, kuri koordinuotų tolesnius veiksmus susijusius su vėžio tyrimu ir visuomenės sveikatos priemonės kovos su vėžiu srityje. Tikriausiai visi suprasite, kad šiuo metu negaliu pateikti aiškaus komisijos atsakymų, nes naujos agentūros įsteigimas būtų politinis žingsnis, politinis tikslas, kuris būtų pakankamai plataus masto, turint omenyje dabartinę e, bendrąją diskusiją ir turiu atkreipti dėmesį, kad tendencija yra veikiau mažinti biudžetinius asignavimus, o nesteigti naujas ES institucijas. Turiu pasakyti, kad e, idėja iš tiesų verta dėmesio ir aš jai pritariu, kadangi pats esu mokslininkas ir puikiai suprantu, kad ES agentūros atneša pridėtinę vertę, sutelkint jų e, pastangas su kitomis tarptautinėmis veikiančiomis agentūromis, pavyzdžiui, ISE agentūra, kuri veikia Stokholme, taigi tiek galiu atsakyti iš jūsų klausimą, e, pareikdamas savo asmeninę simpatiją ir pritarimą, tačiau e, kita vertus negaliu e, labai teigiamai įvertinti tokios galimybės kaip oficialus pareigūnas. <clears throat> Kitas klausimas, kaip galėtume pasiekti, kad uh, starosios žarnos vėžio tyrimo e, gairės galėtų būti, kaip manoma, greičiau gyvendintos valstybėse narėse. Bet kiekviena valstybė narėje e, tų gairių gyvenimas užtruktų apie 10 metų, nes tai yra susijęs su vertimu, tai yra 400 puslapių dokumentas ir nemanau, kad būtų įmanoma išversti jį į visas bendrijos kalbas galbūt būtų galima parengti šio dokumento santrauką, instrukcijos formą, atkreipiant dėmesį į svarbiausius faktus ir aspektus. Tad šį pasiūlymą mes apsvarstysime savo tarnybose dėl komunikato gairės. Gairėse numatyta atlikti plataus masto gyventojų tyrimus <clears throat> tam, kad būtų kreipiamasi e, į žmonės asmeniškai, tos asmenys, kurie potencialiai galėtų e, susidurti su šia problema, e, taigi jie gautų laišką arba kitaip būtų su jais susisiekta tam, kad jie atvyktų pasitikrinti ar be šios priemonės dar mes turėtume kokiu nors papildomų informavimo pastangų imtis. Šį klausimą reikėtų aptarti su kitais e, partneriais, nes e, valstybės narės yra būtent atsakingos už bendrą programos kontrolę ir mes džiaugiamės, kad e, veikia vėžio partnerystės, kovos su vėžio partnerystės forumas ir e, šie klausimai jame yra svarstomi. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Pirmininkas, baigime svarstyti šį klausimą ir pereikime prie klausimą, į kurį atsakome žodžiu dėl aspartamo <clears throat> cheminės medžiagos. Kaip suprantu, e, Samko generalinio direktorato atstovai yra salėje, taigi pradėsime nuo komisijos pasisakymo. Yeah, Dėkuoju, ponė Virgė, esu ponas Firmentai iš e, Didžiai Sanko, atsingo aš e, chemikalus ir taršalus bei pesticidus. Na ir komisija norėjo atsižvelgti į nuomonę, o taip pat ir e, kitus cheminius saldiklius atsižvelgiant į pastarosius tyrimus. Dabar trumpai norėčiau paaiškinti tų štai yra labai stiprus dirbtinis saldiklis, kuris yra nekaloringas. Na, ši medžiaga Europos Sąjunga leidžiama naudoti 33 skirtingose maisto produktuose. Na ir šis produktas, šis saldiklis įtrauktas į teigiamą sąrašą, kuris buvo patvirtintas 94 metais ir čia taip pat atsižvelgiama nacionalinis teisės aktus. Ir patvirtinant bet kokį maisto priedą yra atsižiūrė įvertimas jo poveikis sveikatant pagal maisto produktų saugos direktyvą. Na, anksčiau tai darė moks, maisto produktų mokslinis komitetas. Na ir mm, ši medžiaga pirmas iki ES buvo įvertinta 1964 metais, ji atlikta dar, ji buvo įvertinta iš viso penkis per penkis kartus, 2004 metais paskutinį kartą jį atlyk, įvertino maisto produkto agentūra. Na, buvo patvirtinta, kad ši medžiaga saugi ir nėra jokių papildomų reikalavimų leidimų išdavimui. Kai dėl maisto papildudų, tai naujas teisinis pagrindas buvo patvirtintas 2008 metų rugsėjo mėnesį ir pagal šį E, teisinį pagrindą, visi maisto papildai, įskaitant ir šią medžiagą, turi būti iš naujo įvertinti. Atsižvelgi tai, kad praeitie aspartamas buvo nesikiai vertintas praeitėje, valstybių narių ekspertai ir komisija nemano, kad e, tai yra prioritetas dar sikiai įvertinti šį, šią medžiagą aspartamą, kai bus įdėgiamos naujos įvertinimo programos ir prioritetai tai yra kiti maisto pabildai, kuriuos verta įvertinti skubiau e, pastilkus ekspertus. Perėsiu prie dviejų naujų tyrimų. Na, yra du atlikti, atlikti du e, moksliniai tyrimai. E, EFSA, tai buvo paprašyta EFSA nurodyti, koks vertimo rezultatas. Ir taip pat klausta, ar šių tyrimų rezultatai reikš, kad reikės iš naujo įvertinti aspartamą. EFSA vasario 28 dieną padarė pareiškimą ir nurodė, jog informacija nustatyta šių dviejų tyrimų metu nerodo, kad reikia Mm, iš naujo vertinti aspartamą ir nesiremti ankstesnių vertimų rezultatais. Andis atliko turimą ir, ir ši organizacija prie, prie tų pačių iš, išvadų, kurios buvo paviešintos praeitą savaitę. O taip pat ir Belgijos maisto produktų saugos agentūra 2010 m. gruodžio mėnesį Um, mėnesį paviešino tyrimą, kuris patvirtina ir EFSOS išvadas dėl šios medžiagos sauga. Na ir dabar kitas tyrimas buvo paviešintas e, vasario 28 dieną, jį atliko italijos mokslininkas ir EFSA gilinasi šio tyrimo rezultatus, o taip pat EFSA uh, uh, gilinasi tai, kokį poveikį aspartamo skilimo produktas metanolis turi sveikatai. Na ir šis klausimas buvo iškeltas abiejų tyrimų metu, tiek Danijos, tiek ir Italijos e, tyrimų metu. Tikimės, kad EFSOS e, ekspertų organas parengs savo nuomonę iki 2011 metų pabaigos. Kai ši nuomonė bus parengta, komisija ją įvertins ir nuspręs, ar verta e, kiek manoma anksčiau atlikti šio, šios medžiagos aspartamo vertimą, ar reikės palaukti numatytų laikotarpių e, įtvirtintų peržiūros programuose. Merci e, pour cette réponse qui... Dėkoju už atsakymą. Jis e, iš tiesų atitinka tai, ką aš vakar girdėjau per vakarykštį seminarą, kurį šiuo klausimu buvome surengę su ponė Pavanova, ten buvo ir sveikatos, ir kitų generalinių direktoratų atstovai, buvo pakviesti du ekspertai. Taip pat aš suprantu, kad komisijai prieš peržiūrint savo poziciją reikia daugiau informacijos. Tačiau pabrėšiu du dalykus. Pirmasis, kad e, priimtina dienos e, norma dabar yra pagrysta skaičiais iš pereito amžiaus 80-mečio tais laikais neegzistavo tokie dalykai kaip pažangioji praktika. Mes <clears throat> minėjome tai ir reikia pasakyti, kad vakar per seminarą direktorato atstovai pripažino, kad tų studijų, kurios buvo parengtas tuo metu, jie neskaitė. Tuo tarpu jų rezultatai yra labai kontroversiški. man e, tie dalykai kelia abejonių e, prieš EFSA veikusi institucija, o paskui ir EFSA iš naujo tų duomenų nevertino. EFSA sako, kad nėra pagrindo peržiūrėti padėtį čia, tačiau yra tam tikrų ženklų, kad nešioms moterims ir vaisiui e, ši medžiaga gali būti kenksminga. Aš čia nereikalauju ar neraginu parengti naują reglamentą. Paprasčiausiai manyčiau, kad būtų pravartu informuoti neščias moteris, kurios galbūt norėtų e, vartoti kažkokius produktus, kuriuose yra aspartamo, negalvodamas nieko blogo, ar e, galbūt norėdamas numesti svorį po neštumo, informuoti jas apie galimą žalą. Dabar niekas e, negali apskaičiuoti, kokia turėtų būti dieninė aspartamo vartojimo norma. Niekas negali pasakyti, kiek reikėtų išgerti tų nekaloringų gėrimų ar suvalgyti desertų, kad būtų pasiekta pavojinga norma ir nėra jokios informacijos, e, kurį spėtų moteris tos normas neviršytų. Tad vargu, ar galime dar tris, dviejus ar tris metus laukti, kol ką nors čia pradėsime daryti. Aš nesakau, kad reikia uždrausti šią medžiagą, tiesiog užtikrinti, kad būtų bent jau nešioms moteriams būt pateikiama atitinkama informacija, kad jos pernelyg nesižavėtų produktais, kuriuose yra aspartamo. Aš manau, kad tai atitiktų atsargos principo reikalavimus. Komisija. Dėkoju, iš tikrųjų jūs paminėjote vakarykštį vykstančius e, klausimus ir vakar jame, juose dalyvaudamas aš sakiau, kad e, kai EFSO, EFSA kovo mėnesį pateikė savo e, nuomonę, tai mes kaip komisija nelauksime aštuonis mėnesius, bet e, draugė su valstybėmis narėmis kurių nuomonė mums yra svarbi, išanalizuosime šį EFSA pareiškimą. Šito kol kas mes nepadarėme ir tada. Apsispręsime, ar reikia imtis kokių tolesnių veiksmų, galbūt tokių kaip jūs, kad minėjote. E, apskritai aš gal ir skeptiškai esu nusiteikęs dėl to, nes kaip aš ir vakar sakiau, ir Danų mokslininkų parengta studija, kur buvo bandama surasti tam tikrą ryšį tarp aspartamo vartojimo ir e, neigiamą poveikio neščioms moteriams. E, ta studija rėmėsi būtent šitą hipotezę ir e, atlikta studija tos hipotezės e, nepatvirtino. E, atsargos priemonė labai sunku pagrysti vien tik tai hipotezę, bet kaip aš ir sakiau, mes išanalizuosime atliktą vertinimą Na ir e, paskui galbūt galima kalbėti apie tokį dalyką kaip e, ženklinimas, etiketinimas, įspėjimai ar panašiai. Puikiai suprantu, ką jūs sakote, bet e, kai kalbame apie atsargos principą, tai man jis uh, būtent tai ir reiškia, kad kai jūs tikrai nežinote, o yra vien tik tai hipotezė, jūs kažką imatės daryti prevenciškai. Kai yra netikrumo, tai tada tą principą ir taikome. Nesu tikra, kad ta studija, apie kurią jūs kalbėjote, yra teisinga. Bet jeigu pasirodytų, kad taip yra, tai tada turėtume informuoti suinteresuotosias šalis. Pirmininkas, na, kai įgyvendiname atsargos principą, tai e, tie, kurie nori pateikti į rinką produktą, privalo įrodyti, kad nebus neigiamo poveikio, o ne atvirkščiai. Ne mes turime įrodinėti, kad turės neigiamą poveikį. Sorry, but I, I really didn't get your... Atsiprašau, tačiau ne visiškai supratau jūsų paskutinės klausimo dalies. Ar tas atsako už įrodymus, kuris pateikia produktą į rinką? Pavyzdžiui, e, REACH reglamento atveju reikia atlikti įvairius bandymus tam, kad tam tikra medžiaga būtų leista tiekti į e, rinką. Tai reiškia, kad gamintojas privalo pateikti atitinkamus įrodymus. Čia mes susidurime su medžiaga, kai atrodo, kad e, komisija e, privalo įrodyti, kad ta medžiaga yra potencialiai pavojinga, kodėl negamintojas privalo įrodyti, kad ši medžiaga neturi jokių e, pavojingų savybių tam, kad galėtų būti teikiama į rinką. Aš pritariu, kad e, gamintojas turėtų įrodyti, kad medžiaga nėra pavojinga, tačiau medžiaga buvo kelis kartus patikrinta bendrijos nacionalinių lygmenių. Kiekvieną kartą vertindai padarydavo išvadą, e, kad e, nereikia peržiūrėti dabartinės e, padėties susijusios su šios medžiagos saugumo įvertinimu, nes nekylas pavojaus Pone Lepaš, ar, kas, ar galėtume susitarti dėl apibrėžimo e, pakartotinas įvertinimas, ką tai reiškia mano supratimu, reikia iš naujo atlikti atitinkamus tyrimus susijusius su e, tam tikra medžiaga tam, kad įsitikintume, jog ankstesnis įvertinimas ar patikrinimas e, jo rezultatai pasitvirtina. Tuo tarpu daug, keli atlikti tyrimai atlikti su aspartanu, e, reiškia, e, jų rezultatai buvo tokie, kad e, rizikos šis, ši medžiaga nekelia, ar tai reiškia pakartotinį vertinimą. Šie įvertinimai buvo atliekami atsižvelgiant ne į vieną kokį nors specifinį aspektą su šia medžiaga susijusi, tačiau į bendrasis šios medžiagos savybės, pavyzdžiui, ne į tam tikrus atskirus aspektus, o į bendrasis medžiagos savybės. 2009 metų pakartotinis įvertinimas aiškiai parodo, kad šis pakartotinis įvertinimas apėmė visus aspektus, netgi ir tuos, kurie e, buvo jau e, įvertinti nuo 2002 iki 2009 metų. Iš to, ką jūs pasakėte, man susidaro visiškai priešingas įspūdis, lyginant su tuo, ką EFSOS atstovai sakė vakar, kalbant apie tą e, visapusišką įvertinimą, tačiau aš supratau, kad tai nebuvo pakartotinis įvertinimas. E, jūs to tarpu tą minėjote, tačiau iš to, ką pasakėte, man susidaro visai prie, visiškai priešingas įspūdis. Ar komisija galėtų apibendrinti? Point, so to, to... Ir po to baigsime svarstyti šį dabar klausimą, klausimą, jeigu yra dar kokios nors papildomos informacijos. Dar kartą noriu pakartoti tai, ką anksčiau sakiau. Mes dabar aptarsime padėti. E, su valstybių narių ekspertais ir e, įvertinsime, ar reikia imtis tolesnių veiksmų šiuo metu. Tačiau man svarbiausias aspektas yra tas, kad aš pageidaučiau turėti visi pusišką įvertinimą e, jo rezultatus, e, kurie bus pateikti 2011 metų pabaigoje. Ta įvertinimą atlieka EFSA ir įvertinė šiuos rezultatus, mes e, nuspręsime, ar reikia kito pakartotinio įvertinimo aspartanui, kuriam šiuo metu neteikima pirmenybė, nes kitoms medžiagoms teikiama pirmenybė. Jeigu bus priimtas atinkamas sprendimas, galbūt paankstinsime šio pakartotinio vertinimo e, terminą. Taigi baigime svarstyti šio darbo tvark... šios dienos darbo tvarkę. Kitas posėdis bus balandžio 11 dienos. Ačiū.